Good afternoon, colleagues. Labą dieną, kolegos. Te, tęsėme mūsų darbą. 14 darbo tvarkės punktas - Jungtinių tautų vaikų teisų konvencija. Ir, aišku, turime apsikeisti nuomonėmis apie vaikų teisės, turint galvoje situaciją su migrantais ir apskritai situaciją pasaulyje. Uh mes pasikvietėme jungtinių tautų vaikų teisų komiteto atstovą, su kuriuo galėsime padiskutuoti. Bet prieš pradedant mūsų diskusiją noriu pasisveikinti su mūsų svečiais, kurie yra mūsų komitete. Pone Sarara jos pasikvietė. O dabar grįžtame prie mūsų svečio. Ir tai yra ponas Mesmur, pristatydamas jį noriu pasakysiu, kad 14 metų lapkritį parlamentas priėmė rezoliuciją dėl jungtinių tautų vaikų teisų konvencijos 25 metinių ir ten kalbama apie Europos parlamento prioritetus ir rekomendacijų šioje srityje. Nuo tos rezoliucijos prieimimo nemažai rekomendacijų buvo įgyvendintos ES, kaip pavyzdį galiu pateikti Tai yra mm, praėjusią gegužę buvo patvirtinta direktyva dėl procedūrinių mm, garantijų vaikams, kurie yra įtariamieji arba kaltinami mm, baudžiamosiose bylose. Mes esame pasikvietę, kaip jau minėjau, jungtinių tautų vaikų teisų komiteto atstovą ir taip pat pasikvietėme DRUA pakomitečio atstovus, į šią mūsų diskusiją, jie prisijungs. Keisimės nuomonėmis su ponu Mezmur ir tikimės, kad tai bus e, galimybė aptarti naujausius normatyvinius mm, teisės aktus užtikrinančius e, vaikų teisės jungtinių tautų kontekste. Tai taip pat apima ir mm, dabartinę situaciją susijusią su pabėgėliais ir migrantais. Taip pat išgirsime pono Mezmir nuomonę apie mm, naujausius pasiūlymus dėl Dublino reglamento, dėl Dublino sistemos. Taigi suteikiu žodį ponui Mezmur. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, labai malonu šiandien man būti jūsų komiteto posėdėje. Ir manau, kad pasikeitimas nuomonėmis bus naudingas abiem pusėm, kad man bus įdomu išgirsti jūsų nuomonės, kaip ir jums bus įdomu išgirsti tai, ką aš pasakysiu. Taigi noriu padėkoti parlamento nariams, e, kurie mm, suorganizavo šį susitikimą. Norėčiau šiek tiek pristatyti vaikų teisų komitetą. E, jį sudaro 18 nepriklausomų ekspertų ir komitetas yra įkurtas remiantis Jungtinių tautų vaikų teisų konvencija 91 metais. Jis buvo sukurtas, tada buvo 10 narių, o dabar jau yra 18 narių. Ką mes darome? Mūsų pagrindinis vaidmuo yra peržiūrėti ataskaitas, e, valstybių jungtinių tautų narių ataskaitas apie e, vaikų teisų padėtį. E, mes gauname tas ataskaitas ir pasižiūrime, kokia yra situacija vaikų teisų apsaugos rytise, ne tik Junktinių tautų vaikų teisų konvencijos rėmose, bet ir plačiau. Ir pasižiūrime, kokios yra problemos ir kaip jas reiktų spręsti. Junktinių tautų vaikų teisų e, konvencija yra labai sėkmingas dokumentas, nes yra ratifikuotas 196 196 valstybėse. Ir taip pat noriu pabrėžti ir 14 metų lapkričio parlamento rezoliucijos svarbą. Mes taip pat e, stebime situaciją pagal papildomą neprivalomą protokolą dėl vaikų seksualinio išnaudojimo ir dėl vaikų dalyvavimo kariniuose konfliktuose Ir taip pat yra dar vienas protokolas ratifikuotas 29 valstybėse, kuris įsigaliojo 14 metais. Ši konvencija sukūrė geresnę aplinką vaikams, lyginant su tais metais, kada konvencija buvo priimta, tai buvo 89 metais. Tai dabar situacija ženkliai yra pagerėjusi, bet tebe lieka vaikų, e, kurių situacija nėra labai gera, tai yra neįgalus vaikai, vaikai, e, kurie diskriminuojami, nes negauna tinkamų sveikatos, švietimo paslaugų ir tai yra problemos ne tik besivystančioms, bet ir išsivyščiusioms šalims, kurias dar reikia spręsti. Mes vykdome su šalimis konstruktyvų dialogą. Tai tas dialogas reiškia, kai šalies aukšto lygio įvairių sričių atstovai atvyksta į Ženevą apsikeisti nuomonėmis su vaikų teisų komitetu. Tie dialogai trunka šešias valandas pagal vaikų teisų konvencijos reikalavimus. Ir aišku, kad dar yra mm, ką padaryti įgyvendinant tą konvenciją. Nes nei viena, nei išsivyščiusi, nei besivystanti šalis nėra įgyvendinusi visų konvencijos nuostatų visiems vaikams. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad konvencijos įgyvendinimas ir konvencija yra taikoma ne tik tos šalies vaikam piliečiam, bet apskritai visiems vaikam, kurie gyvena šalyje. Ir tą aiškiai numato e, konvencijos antrasis straipsnis. Taigi mes mm, atliekame valstybių ataskaitų peržiūrą, taip pat nagrinėjame e, skundus 14 metais e, buvome suorganizavę bendrų diskusijų dieną skirtą vaikų teisėms skaitmeninėje aplinkoje. Čia suinteresuotosios šalis pasikeitė nuomonėmis, pasikeitė nuomonėmis apie naujausią situaciją. Ir taip pat esame suorganizavę diskusiją skirtą vaikų e, teisėms, siekiant užtikrinti sveiką jų gyvenimo aplinką. Šiandien, ko gero, daugiausia laiko skirsime klausimams susijusiam su migracija. Ir čia norėčiau keletą dalykų pabrėžti. Kai kalbame apie migraciją, e, tai kalbame taip pat apie teisinės prievolės, kurias numato Vaikų teisų konvencija. Tai yra, kad šalis, kurios yra ratifikavę tą konvenciją, yra įsipareigoję tas teisės užtikrinti. Kiekviena šalis. Tai yra šalis, kurioje gyvena vaikai, per kurią vaikai keliauja ir kurioje vaikai prašo prieglopščio, turi prievolę apsaugoti tuos vaikus. Nes čia kalbame apie vaikus, kurie patenka į valstybės jurisdikciją. Čia nekalbame tik apie vaikus tos valstybės piliečius. Ar yra krizė, ar nėra krizės, žiūrint iš vaikų teisų pozicijų? Turime e, krizę dėl to, kad e, yra rimtai pažeidžiamos vaikų teisės, yra daug vaikų, kurių teisės pažeidžiamos ir tų teisių pažeidimai nėra vienos ar dviejų teisių e, neužtikrinimas, bet daugelio teisių ne, neužtikrinimas. Ir kodėl, kokia pagrindinė krizės priežastis, tai dėl to, kad neveiksmingai yra e, sprendžiamos problemos susijusios su migrantų krize. E, ir aš šiek tiek vėliau paaiškinsiu, ką čia tiksliai turiu galvoje. O dabar. Kalbant apie tą migrantų krizę ir su jais, su ją susijusias problemas, daugelis migrantų neturi tinkamų kelionės dokumentų ir tai, kad jie vadinami nelegaliais ar kokiais kitais mm, neteisėtais migrantais, neteisėtai kertančią sieną, tokie apibūdinimai tikrai nepadeda spręsti problemų. E, labai dažnai, mm, esant migracijai, pažeidžiamas vaikų teisės. Pirmiausia, tai e, susiję su vaikų amžiaus nustatymu. Jungtinių tautų vaikų teisų konvencija, aišku, taikoma vaikams, tai yra asmenims jaunesniems kaip 18 metų. Ir amžius vaidina labai svarbu vaidmenį. Taigi, kai kalbame apie migrantus ir vaikų amžiaus nustatymą, tai mes kaip Jungtinių tautų vaikų teisų komitetas e, galime pasakyti, kad yra įvairios, įvairiais aspektais vykdomos procedūros, nustatant vaikų amžių ir aišku, prieš pereinant prie radiologinių tyrimų reikia pirmiausia neinvaziniais metodais bandyti nustatyti vaikų amžių. Valstybės turi prievalę užtikrinti, numatyti priemonės, kad nebūtų jokios diskriminacijos, nebūtų ksenofobijos, rasizmo E, diskriminacijos ir taip toliau, ir kovoti su neigiamu mm, suvokimu apie migrantus. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kurį noriu pabrėžti. Mes manome, kad jei vaikų teisų konvencijoje turėtų būti išskirta kažkokia pagrindinė tema, tai jinai turėtų būti, kad pagrindinis rūpestis turėtų būti vaiko interesų gynimas ir užtikrinimas. Ir tai turi atsispindėti mm, atitinkamoje valstybės politikoje. Vaiko interesų apsauga yra taip pat ir procedūrinis dalykas. Ir vaiko interesai turi būti ginami visose mm, procedūrose tiek sulaikant vaikus, tiek juos laikant, tiek deportuojant. Ir vaiko interesai čia turi būti laikomi prioritetiniais, taip pat ir migracijos kontekste. Ir kiekvienas vaikas turi būti vertinamas atskirai, individualiai kaip apibriežti tuos geriausius vaiko interesus, jei, e, kaip apginti tuos vaiko interesus, jei neužtikrinsime galimybės, kad vaikas būtų išklausytas. Taigi labai svarbi yra vaiko išklausimo e, galimybė. Ir ši teisė būti išklausytam yra labai svarbi. Kitas dalykas yra dokumentai, tapatybės dokumentai ir kiti dokumentai, kurie yra svarbus perkeliant vaiką, leidžiant jam susijungti su šeima arba nustatant jo pilietybę. Tai taip pat labai svarbu kovojant su vaikų kontrabanda ir pardavinėjimu ir panašiais dalykais. Kai kalbame apie nelydimus nepilnamečius. Tai labai dažnai galime stebėti smurtą prieš tokius vaikus. Kai kurie vaikai yra išnaudojami m, mm, dirbant, kai kurie yra išnaudojami seksualiai. Ir visos tos traumos, kurias patiria vaikai, yra labai svarbu, kai apibrėžiamas e, tų vaikų statusas ir nusprendžiama, į, į kokią apsaugą tie vaikai turi teisę. Ir čia turime e, toliau pereiti prie paslaugų šiem vaikams, socialinių paslaugų, švietimo paslaugų, jungtinių tautų vyriausiasis e, žmogaus teisų komisaras mm, pabrėžė, kad pabėgėlių švietimas krizės metu nevyksta. Nenorėčiau čia jum pateikinėti Eurostato e, skaičių, bet remiantis vyriausiųjų komisaro e, ataskaita, tik tai pusė vaikų gauna pirminį, pradinį lavinimą. Esant pabėgėlių e, kriziai, kai šiaip E, pradinėme mokyme dalyvauja 90 procentų vaikų pasaulyje. Ir kokia ateitis laukia vaiko, jei jis negali mokytis. Šeimų švietimas. Ir galimybė šeimoms susijungti ir žinome, kad jei vienas iš šeimos narių yra ES pilietis, tai e, viskas vyksta daug paprasčiau, jei lyginant su situacija, kai nei vienas šeimos narys nėra ES pilietis. Pagal dabar galiojančius teisės aktus valstybės narės turi nemažą veikimo laisvę ir mes, kaip vaikų teisų komiteto atstovai, labai atidžiai stebime, kaip šioje srityje yra užtikrinamos vaikų teisės. Ir pirmininkė, dar porą dalykų norėčiau paminėti. E, toliau vaikų sulaikimas ir teisė į bešališką teismą. Mes manome, kad vaikai neturėtų būti sulaikomi ir nemanome, kad jų teisės gali būti apsaugotos juos sulaikant, nes tai tikrai nėra vaiko interesų apsauga. Manau, kad įstatymiškai ir procedūriškai vaiko situacija turi būti reguliarizuota. Ir Mm, reikia siekti, kad visi sprendimai mm, būtent siektų apginti vaiko interesus. Toliau e, objektivus, bešališkas teismo procesas ir vaikų teisų apsauga. Mes norime, kad tokie procesai vyktų e, dalyvaujant specialistam, kurie yra vaikų teisų specialistai, būtų objektyvus ir laikytųsi mm, tinkamų standartų ir reikalavimų. Ir čia aišku, kad visi specialistai turi turėti tinkamą parengimą, nusimanyti vaikų teisų apsaugos srityje tai turėtų būti žmonės, kurie dirba su vaikais. O kai kalbame apie nelydimus nepilnamečius, tai pagal konvenciją reikia imtis tinkamų priemonių, kad būtų apginti vaikų interesai, kad būtų mm, paskirti globėjai, kurie turi patirti, e, darbo su vaikais patirti ir kurių e, veikla stebėtų atitinkamos nacionalinės vaikų apsaugos tarnybos. Užbaigdamas pasakysiu štai ką. Ką mes norime pabrėžti. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrinant vaikų teisų apsaugą. Čia galėčiau labai daug priežasčių pateikti, kodėl komitetas mano, kad taip yra ir vaikų teisų apsaugos konvencija pasiūlė Lenkiją daugelis e, valstybių narių e, gina vaikų teisės ne tik savo jurisdikcijos rėmose, bet ir už tų rėmų e, turi nemažai gerosios praktikos. Daugelis ES valstybių narių ratifikavo konvenciją be jokių išlygų ir tai jau rodo rimtą politinę valią. Bet kyla klausimas, kaip pamatuosime tą politinę valią. Ar užtenka tik ratifikuoti, ar užtenka tik dalyvauti Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje, ar būti tuo partneriu, kuris kartu su Krulak šalimis ehm, remtų, sponsoriuotų mm, tą žmogaus teisų tarybą. Mes manome, kad to neužtenka, kad reikia daugiau E, koordinavimo, tinkamų išteklių turėjimo ir vaiko interesų užtikrinimo. Bet kokią politiką visose politikos rytise uh, e, turėtų būti numatyta vaikų teisų apsauga. Taigi mes turime siekti, kad vaikų teisės nebūtų kažkokia išnaša uh, m, mm, teisės akte, o būtų neatsiejama teisės akto dalis. Ir dar ką norėčiau pabrėžti, kad turime ginti vaiko interesus. Ne apskritai vaikų kaip masės, o kiekvieno konkretaus vaiko interesus įgyvendinant įvairius įstatymus ir vykdant politiką. Aš esu teisininkas ir man įstatymai yra labai svarbus. Kalbant apie vaikų teisių apsaugą, tai įstatymai čia vaidina ypač svarbu vaidmenį. Ir ketvirtasis konvencijos straipsnis sako, kad šalis imsis reikalingų teisinių, įstatyminių ir kitų priemonių. Taigi valstybės narės turi uh, turėti įstatymus, kuriuose būtų numatyta vaiko teisų apsauga pagal Junktinių tautų vaikų teisų apsaugos konvenciją. Ir mes manome, kad čia gerai yra tai, kad bus netrukus patvirtintos ES gairės dėl vaikų teisų apsaugos išorės veiksmuose ir taip pat, manau, kad dar turim pasiremti tais e, dešimčia pagrindinių principų, kuriuos komisija e, vaikų teisų apsaugos srityje pristatė 15 metų birželį. Ir tie principai mūsų nuomonė turėtų tapti ES teisino dalimi. Noriu čia dvi taisyklės pabrėžti, ar tai būtų švietimo ar sveikatos apsaugos ar kitose srityse, tai pirmiausia, tai pagrindiniai vaiko interesai turi turėti prioritetą, o antroji taisyklė yra, kad pirmoji taisyklė visais atvejais vaidina pagrindinį vaidmenį. Ačiū. Visai lie kolegų norėtų komentuoti ar klausti. Pirmiausia, ponė Kinga Gal. Dėkuoju pirmininkė. Noriu čia paklausti šio to apie e, pono Mesmor paminėtas problemas. Tai iš tiesų mes labai džiaugiamės, kad jis atėjo į mūsų komitetą. Labai informatyvus ir įdomus jo pasisakymas buvo. Kalbu kaip žmogaus teisų komiteto e, narė, pakomičiai čia tiksliau narė. Mes esam atsakingi ir už vaiko teisės tame pakomitetyje. Jūs savo kalboje minėjote vaiko teisės migracijos uh, akis vaizdoje. Ir aš norėčiau paklausti, kokia yra švietimo reikšmė migrantų ir pabėgėlių vaikams. Visi žinome, kad maždaug 50 procentų 13 milijonų e, pabėgėlių ir e, iš namų išvarytų e, žmonių yra vaikai. Tai siekia netgi 13 milijonų. Svarbu yra parūpinti tiems vaikams globą, sveikatus apsaugą ir švietimą. Svarbu, kad neprarastumėm ištisų kartų, kad neužauktų kartos be švietimo. Ir vienintelė galimybė uh, mums vėliau patekti į, ar tiksliau tiems vaikams vėliau patekti į normalų gyvenimą, integruotis į naują visuomenę yra per švietimą. Be to, tai yra vienintelis būdas tuos vaikus apsaugoti nuo įvairiausių grėsmių. Kokios tos grėsmės egzistuoja? Vienai par kitaip tie vaikai gali būti radikalizuoti arba gali tapti vaikų išnaudojimo aukomis arba ginkluotų konfliktų aukomis. Norėčiau pabrėžti, kad tos problemos yra tarpusavį susijusios vienai par kitaip. Turėtume pabrėžti ir kitą, klaus, kitą aspektą - vaikų darbas. Turiu skaičių iš Tarptautinio vartos fondo ir Pasaulio banko, uh, kur rodo, kad apie 120 milijonų vaikų jaunesnių negu 14 metų e, yra išnaudojami darbui. Daugelis tų vaikų e, atlieka itin sunku darbą, įskaitant e, vergovinės sąlygomis. Tai gali būti ir e, fizinis darbas, ir e, seksualinis išnaudojimas, ir um, panaudojamas vaikų kariniam konflikt, kariniams konfliktams. Taigi vaikų darbas yra labai rimta problema. Kitas dalykas, apie kurį jūs jau pačioj pradžioje kalbėjote - vaikai ginkluotųsi konfliktuose. Žinome, kad dešimtis tūkstančių jaunesnių negu 18 metų vaikų tarnauja kariuomenėse ar ginkluotose grupuotėse. Taigi apie tas problemas turime kalbėti. Taip pat yra nemažai problemų kurios nėra tiesiogiai susijusios, tačiau jos mums kelia didelį rūpestį. Apie tai jau šiandien mūsų komitetas kalbėjo. Kaip galime apsaugoti vaiko interesus internete? Kaip galime uh, apginti, apsaugoti vaiką nuo radikalizacijos? Kaip galime uh, apsaugoti vaikus nuo kibernetinio e, priekabiavimo. Taigi problemų yra labai daug. Mano klausimas būtų labai konkretus, ką jūs galite padaryti ir ką gali padaryti vaiko teisų komitetas, kad būtų visapusiškai užtikrintas konvencijos įgyvendinimas. Pripažinkime, kad konvencijos įgyvendinimas nevyksta sklandžiai. jūsų darbe, kokios, kokie uždaviniai yra rimčiausi. Toliau, Natalie Grisbeck. Prieš jai kalbant, noriu dar padėkoti e, jai pačiai ir Alde frakcijai už tai, kad e, jie ėmėsi iniciatyvas vadovauti e, komitetui. Ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū Vaiko teisų komiteto iš jungtinių tautų pirmininkui už tai, kad jis sutiko ateiti su mumis pasikalbėti. Labai dėkoju, nes e, problemos, apie kurias mes ką tik kalbėjome, ir mano kolegė Kinga Gal jas taip pat pailustravo, yra itin gausios. Jos yra tokių, tokios skirtingos. Ir e, ne tik ES viduje e, jas identifikuojame, todėl jūsų e, energija, entuzijazmas ir ryštas e, leis imtis e, e, suderintų veiksmų, kad galėtumėm apginti pažeidžiamiausias būtybės mūsų vaikus. Mes suprantame, kad, kaip jūs priminėte, ponė komiteto pirmininkė, vaika e, apsauga turi būti e, užtikrinama teisės aktais. Keletas trumpų klausimų, trumpų. Jūs kalbėjote, pirmininkė, apie vaikų padėtį migracijos kontekste. Vaikų migrantų yra be galo daug, dabar ES jų yra e, užfiksuota nemažai. Ir gal jūs galėtumėte šiek tiek grįžti prie to klausimo ir įvardinti porą trejato prioritetų. Uh, kurie e, šioje srityje būtų svarbiausi ES. Kokie yra e, prioritetai, nes klausimų, kaip žinia, yra nepaprastai daug. Kam reikėtų skirti daugiausia dėmesio jūsų nuomonė, kad būtų užtikrinta geriausiai manoma apsauga tokiems vaikams? Kitas klausimas labai glaustas, e, labai prancūziškas pagal savo pobūdinį, aš dažniausiai taip neklausiu, aš žinau, kad jūs šių metų, 16 metų vasario mėnesį paskelbėte nuomonę apie vaikų apsaugą mano valstybėje, Prancūzijoje. Ten pabrėžėte, kad yra nemažai problemų, pavyzdžiui, vaikų galimybės kreiptis į teismą, teismo uh, procedūros nepilnamečiams, uh, fizinės bausmės ir panašiai. Ir uh, ar jūs po šios nuomonės paskelbimo su atitinkamomis institucijomis susisikėte? Ir dar vienas klausimas. E, turi būti pradėtas konkretus darbas kovojant su kibernetiniais nusikaltimais ir vaikų apsauga nuo e, kibernetinių nusikaltimų plintančių per internetą. Tai apima ir pedofiliją, pornografiją. Ar jūs galėtumėt e, kaip komiteto pirmininkas atsakingas už vaiko teisės apie tai plačiau pakalbėti. Dėkui. Okay, is... Ačiū. Katerina Činičiai toliau. Norėčiau priminti komiteto pirmininkui, kad ponė Činičiai rengė procedūrą apie procedūrinę vaikų apsaugą ir po to buvo parengta rezoliucija tą temą. Katarinai, prašom žodis. Gracija. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir sveikinu Pona Mezmuk, aš jam esu labai dėkinga už įžanginę kalbą. Jos klausydamasi, aš ir manau ne tik aš, e, džiaugiausi, kaip mūsų e, frakcijos vienas iš pirmininkų ir kiti kolegos šiame parlamente E, nuolat aš pabrėžiu, kad vaiko apsauga šiame parlamente yra labai svarbi tema. Aš pati daugybę kartų apie tai esu kalbėjusi, rengusi tinkamų dokumentų. Esu įsitikinusi, kad reikia užtikrinti vaiko interesų optimalią apsaugą, kai visų ES valstybių narių politikai e, kalbėjo apie tai ir buvo susitikę aš kreipiausi juos, kalbėjausi apie tai ir plenarnėme posėdėje su Timermanu ir Jurova. Daug kartų esu pabrėžusi, kad vaiko interesai turi būti tarp prioritetinių klausimų. Jūs pats paminėjote daugybę problemų, kurias galėtume pasvarstyti, bet vis tik noriu padėkoti e, ponui Mesmur, kad man buvo nepaprastai didelė garbė e, renkti prisidėti prie procedūrinius apsaugos direktyvos vaikams. Noriu padėkoti kolegoms, kurie padėjo rengiant šį pranešimą tą temą. Ir šioje srityje mes e, aptarėme visas uh, apsaugos ir kontrolės priemonės, kurias jūs paminėjote. Tačiau realiame gyvenime absoliučiai viską reikia pritaikyti prie kiekvieno vaiko interesų. Mes turime atsižvelgti į kiekvieno pavienio vaiko poreikius, nes jie skiriasi ir kai kūrėme teisės aktus vaikams ar nepilnamečiams, turime apie tai pagalvoti. Aš norėjau tik tai uh, trumpai tą paminėti. Parama vaikui, e, šeimos specialistai, privaloma parama per visą teismo procedūrą, procesą, bausmės. Ir kaip, e, jeigu nebelieka jokių kitų priemonių, galbūt netgi vaikui kalinimas e, turėtų būti pritaikyta tik vaikui, turi būti numatytos ypatingos sąlygos ir apie tuos saugiklius mes e, savo dokumentuose kalbame. E, norime užtikrinti, kad vaikams būtų skiriama kuo daugiau dėmesio. Čia reikėtų paminėti ir migrantų vaikus. Šiandien e, labai daug dėmesio migrantų vaikams yra skiriama, bet kai kalbam apie tokius vaikus, turime suprasti, kad ES ir valstybių narių politikoje būtina atsižvelgti į migrantų vaikų poreikius pirmiausia kaip vaikų, nes jie yra ne migrantai, iš tiesų jie yra vaikai. Jiems yra reikalinga maksimali vaikui būtina apsauga. Jiems reikia psichologinės paramos, jiems reikia fizinės globos, jiems reikia teisinės pagalbos, deramų prieimimo sąlygų, integravimosi sąlygų. Nuo to momento, kai tik yra užregistruojami vadinamosiose e, migrantų srautų tvarkymo karštuosiuose taškuose. Ir po to žinome, kad nevyriausybinės organizacijos šioje srityje vaikams suteikia nemažai paramos. Bet taip pat ir valstybinės institucijos turėtų remti vaikus per visą jų e, teisinio sureguliavimo procedūrą. Kai kalbame apie nelydimus nepilnamečius, suprantame, kad čia iškyla nemažai sunkumų, nes daugelis tokių vaikų yra dėja. Deja E, visiškai nesekami, nestebimi. Kai kurie tokie e, nepilnamečiai tiesiog pradingsta. Italijoje 10 tūkstančių e, vaikų tokių buvo ir tam prireikė labai griežtų e, juridinės apsaugos teisės aktų. Dar dabar lieka 5000 tokių vaikų. Problema ta, kad mes tų vaikų dažnai galime neidentifikuoti. Jeigu negalėsime išsiaiškinti, kas tas vaikas yra ir kur jis yra, tai kaip mes galėsime jį stebėti vėliau ir sekti jo judėjimą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. O baigdama noriu Jums padėkoti už tai, kad šiandien pas mus atėjote. Man atrodo, kad tai yra nepaprastai svarbu. Turime tuos vaikus identifikuoti deramai, kad žinotume, kur jie keliauja, kad mes galėtume juos paremti ir apsaugoti nuo e, seksualinio išnaudojimo e, grėsmės ar organizuotų nusikalstelių grėsmės. E, net ir mažiausi vaikai susiduria su tokiais pavojais. Norėčiau dar vieną e, paskutinę mintį išsakyti. Pažymime Junktinių tautų konvencijos 25-asias metinės ir kartu su kolegomis pasiūlėme rezoliuciją tą progą, kurioje prašome ES vardu, kad konvencija būtų ratifikuota. ES kaip sąjunga turėtų tą padaryti. Tai suteiktų E, tokiems prašymams žymiai daugiau svorio ir ES teisės aktai turėtų būti gyventi valstybėse narėse skaidriai, vadovaujantis e, visomis taisyklėmis. Ta jūs apie tai galvojat? Ponas Alaho. Ačiū pirmininkė, du klausimus turiu ponui Mesmur. Mano valstybėje, Suomijoje, daugiau negu 70 procentų prasančiųjų prieglopščio, e, kurie teigia, jog jie yra nelydimi nepilnamečiai, e, iš tiesų paaiškėja esantis vyresni negu 18 metų, kai yra atliekami sveikatos patikrinimai. E, procesas tikrinimo trunka kartais porą metų ir todėl akivaizdžiai e, dažnai tie skaičiai yra labai neteisingi ir vyresni negu 18 metų žmonės kelbiasi, kad jie dar yra nepilnamečiai. Įsivaizduoju, kad tose valstybėse narėse yra panašių dalykų. Uh, Akivaizdu, kad nelydimo nepilnamečio statusas ir e, jo piknaužiavimas tuo statusu siutina e, visuomenę. Ir tai yra nebe pagrindo. Mes turim galvoti ir apie e, savo visuomenės interesus, bet taip pat ir apie tuos, vaikų, tuos migrantus, kurie iš tiesų yra vaikai, kuriems iš tiesų reikia pagalbos, ne, ne, jie nėra apsimet, neapsimetinėję. Ne Ką Jūs galėtumėt pakomentuoti, kaip Jūs galėtumėt pakomentuoti amžiaus nustatymo testus? Kaip tą galima padaryti? Kaip Jūs vertinate dabartinę praktiką? Kitas dalykas. E, yra labai dažnai pasisakoma apie e, prieklopšio, atsiprašau, nepilnamečių uždarimą ar izoliavimą nuo visuomenės. Tačiau žinome, kad dešimtis tūkstančių nelydimų nepilnamečių dinksta tiesiog. Ir uh, E, jie neturi jokių dokumentų ir e, tai tikrai netarnauja niekino interesams. Jau nekalbu apie tuos pačius ne, nerydimus nepilnamečius. Kaip galima užkirsti kelią tokiems nepilnamečių, kabutėse, pradingimams, jeigu mes jų ne, neuždarysime, nesulaikysime? Kaip suprantu, vertimo iš suomių kalbos nėra. Aš turiu apie tai posėdžio pradžioje pasakyti. Ar yra Yra, taip. Bet aš turėjau tai oficialiai pamėti posėdžio pradžioje, to nepadariau, labai atsiprašau. Ir toliau. Kornelija Ernst. Ja, vielen Dank, Claude. Um... Ačiū, Klodai. Mes matėme, kad Junktinių tautų konvencija nėra niekur pasaulyje visiškai gyvendinta, nei vienoje valstybėje. Jūs pateikėt labai daug pavyzdžių ir sakėte, kad reikia tam tikro horizontalaus, visą apimančio požiūrio, kuris e, būtų skirtas vaiko teisų apsaugai. Vaikai dažniausiai yra šeimos dalis. Ne visada, bet dažniausiai. Ir mes turim galvoti apie tai, kaip galime apsaugoti e, šeimų teisės. Vaikai negali būti uh, E, sulaikomi ir uždaromi. Aš visiškai sutinku su jumis. Būtų baisu pagalvoti, kad vaikai bus uždaryti į kalėjimus. Todėl mes remiam jūsų poziciją be abejonės. Žinoma, vaikų negalima sulaikyti ir uždaryti į laisvės atėmimo įstaigas. Bet ką turi daryti, ar, ar net ne tuo turėtų pasirūpinti tėvai. Ir Tokie mano, man tokios abejonės kyla. Aš manau, kad reikėtų plačiau galvoti apie tai, kaip elgiamės su prieglopščių ieškančiais ir pabėgėliais. Taip, vaikai yra labai svarbus, bet reikia e, vertinti bendrą kontekstą. Man tai kelia didelį nerimą, nes aš nemanau, kad e, ir suaugusiai turėtų būti uždaromi į kalėjimą, jeigu jie nėra padarę nusikaltimo. De, tai mano klausimas būtų toks E, buvo kolegų, kurie sakė, kad daug nepilnamečių pradingsta. Pasimeta dykumoje, miške ar dar kur. Bet dažnai tokie vaikai tampa organų transplantacijos priekybos aukomis Balkanuose, pavyzdžiui. Tai vyksta, tokių dalykų yra. Mano klausimas būtų toks, ką čia galim padaryti, kad to nebūtų, kad tie vaikai nedingtų. Kokių realių priemonių galime imtis? Pagalvokime apie šią problemą rimtai. Ir tada suprasime, kad reikia ES griežtų teisinių taisyklių, ne tik vaikų apsaugai, bet ir kit, viso, visų saugusių apsaugai. Bet pirmiausia, aišku, ypatingas dėmesys turi būti skirtas vaikams. Kitas dalykas - šeimų suvienijimas. Tai yra viena iš jautriausių temų. Žinote, kad daug uh, vaikų iš Afganistano arba iš Afrikos valstybių vieni keliauja. Ir jų tikslas, mm, turbūt logiškas, e, įsikurti ir tada prisišaukti, pasikviesti visą šeimą. Vokietijoje, pavyzdžiui, yra numatytas uh, vienerių metų terminas, kai sakoma, kad per tą laiką jūs negalite pasikviesti šeimos. Panašių reikalavimų yra iškelta ir kitose valstybėse narse. Ką jūs galvojate apie tokį šeimų suvienimą? Ką galėtumėm ES lygmenių padaryti, kad užtikrintume, jog pažangos bus pasiekta? Kitas dalykas, jūs sakėte, kad ekspertai e, kurie išsiaiškintų migrantų vaikų amžių turėtų būti paskirti. Ką jūs turit galvoj, sakydami ekspertai, ar čia reikia nusiųsti uh, E, e, ypatingų specialių ekspertų, tos vadinamosius migrantų srautų valdymo punktus, karžutuosius taškus, ar e, kažkokios darbo grupės turėtų būti skurtos. Ką jūs turėjote galvoje? Ačiū. Merci. Ačiū, Kristina Rivenda. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Dėkuoju vaiko teisų, Junktinių tautų vaiko teisų komiteto pirmininkui už tai, kad atvykote pas mus. Ir mes kalbam apie vaiko teisės. Ir tai yra vienas svarbiausių dalykų. Turiu keletą klausimų, gana konkrečių. Nežinau, ar galėsite iš karto man atsakyti, bet norėčiau pateikti tos klausimus. Ar jūs turite skaičius, statistiką apie skaičių tų vaikų, kur yra praradę šaknis, kurie pateko nusikalstamų organizacijų rankas? Kokia statistika yra pasaulio lygių? Ką gali šalis e, konkrečiai padaryti, kad apsaugotų tuos vaikus nuo galimo išnaudojimo ir piknaudžiavimo tais vaikais. Ta tema e, pastraisiais metais mes nemažai dirbome. Kitas klausimas. Koks yra, kokia yra padėtis, kai kalbama apie vaikų sulaikymą, laisvės atimą? Ar yra Ar yra daug šalių, kurios praktikuoja, taiko tokį laisvės atimimą? Ir ar yra kokiu nors alternatyvių priemonių e, vaikų sulaikymui? Kitas klausimas. BBC, BBC atliko tyrimą dėl Sirijos vaikų, kurie dirbo Turkijoje, buvo įdarbinti, buvo išnaudojami kaip tas tyrimas vyksta, ar yra įvertintas mastas to reiškinio, kuris yra visiškai neprimtinas tas reiškinys, ar tai yra ir su kitomis šalimis tai susiję, ar yra kokiu nors pokyčiu, ar yra priemonių pasaulinių lygių, kad būtų galima užkirsti kelią vaikų išnaudojimui ir vaikų privartiniam įdarbinimui. Dėkoju iš anksto už atsakymus. Ačiū. Pone Vember, prašau. Ačiū pirmininkė ir ačiū už čia šiandien pateiktą informaciją. 54 e, konvencijos straipsniai sako, kad visi vaikai iki 18 metų turi teisės, bendras teisės e, vaikų geriausi interesai ir vaikų tagingumas yra ginamas visoje konvencijoje. Ir aš esu labai dėkinga, kad mes tos konvencijos stengiamės laikytis ir aš labai didžiuojasi, kad mes Švedijoje iš tiesų stengiamės tos konvencijos reikalavimų laikytis. Norėčiau e, šiek tiek pakalbėti apie migracijos krizę, kuri ištiko mus e, praėjusiais metais ir Švedijai e, ji smogė turbūt labiausiai, ypač kai kalbame apie nelydimus vaikus. Uh, E, Švedijos gyventojų yra mažiau negu 10 milijonų. Mes 25 tūkstančius nelydimų vaikų priėmėme. Ir dabar mes Švedijoje labai griežtai pradėjom abejoti, ar tikrai tie vadinamieji vaikai yra nepilnamečių amžiaus. Milijardai buvo skirti gydytojams ir specialistams, kurie įrodytų, ar tie vaikai iš tiesų yra jaunesni negu 14 metų. Mes įvedėme privalomą amžiaus testą, nes labai dažnai e, netitinka e, realus amžius deklaruojama amžiaus. Ką Jūs apie tą problemą galvojate? Taip pat aš galvoju apie kitą dalyką. Didžioji dalis tų berniukų ar jaunų vyrų e, yra nuo 15 iki 17 metų ir e, daugiausia tai yra berniukai. 11 berniukų tenka viena mergaitė. Ar tai yra normalu? Ar jums toks pasidalymas atrodo proporcingas? Taip, mes kalbam, kad amžiaus nustatymas yra labai svarbus, nes mes kalbam apie vaiko interesus, vaiko gerovę. Bet kai iš principo suaugę vyrai išnaudoja resursus, kurie turi būti skirti vaikui, tai man atrodo, kad mes turim gerokai pergalvoti, kaip vaiko teisų konvencija turi būti taikoma. Todėl šiandien man dar kartą kila klausimas, ar nereiktų visur įvesti privalomą amžiaus nustatymo testą, kad vaiko teisės būtų ginamas iš tiesų tik vaikams nes ES taisyklėmis mes turėtumėm bent jau rekomenduoti valstybėms narėms, kad vai, tai, kas priklauso vaikui, tektų iš tiesų vaikui, o nesuaugusiam. Ačiū. Dėkuoju, ponia Ferrara. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju taip pat ir profesoriui Mezmūr. Aš buvau pranešėję siūlomo teksto dėl bendros prieglupščio procedūros. Ir ten yra skyrius, kur sutelkiamas dėmesys į nelydimus nepilnamečius. Ten yra reikalavimas užtikrinti apsaugą tokiems mažamečiams ir taip pat globą, jeigu tai yra įmanoma, per 15 dienų, kai buvo pateikta paraiška. Ir jeigu yra vienas globėjas, bet jam gali būti priskirta neproporcingas skaičius tų nelydimų nepilnamečių. Ir būna tokiu atveju, kai vienas globėjas turi net 70 nelydimų nepilnamečių ir turi jais pasirūpinti ir tai yra beveik ne, ne, neįmanomas dalykas tai padaryti. Taip pat čia kalbama ir apie naujos sistemos įvedimą, kai galima tokias paslaugas teikti – Taigi yra šiek tiek pozityvių pokyčių tame peržiūrėtame pasiūlyme, lyginant su 2015 metų direktyva, e, ir kuri virs ateities reglamentu. Mums ypač rūpi toks dalykas, kad yra apribojimų, kai kalbam apie e, skubos tvarką taikomą procedūrą pasienyje. Taip pat yra ir asmens laisvės apribojimai. Kaip yra ribojamos tos procedūros, kad nebūtų uh, tam tikri žmonės atmetami, kad jiems būtų atsisakoma taikyti tokią procedūrą. Tokia skubos procedūra turėtų būti taikoma, kai yra nustatoma, kad nelydimas kilometis atvyko iš tos šalies, kur yra vadinamoji saugi šalis. Mums kyla dėl to susirūpinimas. Toliau medicininis patikrinimas, kurio nustatomas vaiko amžius. Turėtų būti tam tikros garantijos įvestos. Jūs negalite versti nelydimo nepilnamečio praeiti tą medicininį patikrinimą, siekia nustatyti jo amžių, bet tuo pačiu metu, jeigu tas nepilnametis atsisako tai daryti, tai tuomet galima daryti prielaidą, kad e, tas nepilnametis meluoja, kad iš tiesų tai yra saugęs asmuo. Tokia prielaida logiškai peršasi. Įdomu, ką jūs apie tai galvojate. Dar du dalykai susiję su šiuo pasiūlymu ir siūloma procedūra. Kiti kolegos irgi tai jau minėjo. Vis didėja skaičius nelydimų nepilnamečių, kurie dinksta Europoje. Ką jūs siūlytumėt daryti, siekiant užkirsti kelią tokio pobūdžio dingimams? Ką galėtų valstybės narės daryti, ką galėtų daryti Europos Sąjunga? Toliau, kitas klausimas yra prieimimas. Laivais atvyksta pabėgėliai, tarp jų daug nelydimų nepilnamečių. Ir dabar tiems, kurie priema tuos nepilnamečius, labai sunku tai daryti. Dėl žmogiškų, dėl finansinių išteklių sunku užtikrinti tinkamas sąlygas valstybės narės neturi vietos, kad galėtų priimti tuos neleidimus nepilnamečius dažnai yra panaudojami tam tikri sporto centrai, kitos patalpos, kad būtų galima juos apgyvendinti. Ir dažniausiai tai būna vienintelės patalpos, nes jokių kitų alternatyvų nėra. Kitas klausimas - švietimas. Kai kalbam apie nepilnamečius, kalbam apie asmenis, kurie yra jaunesni nei 18 metų. 16 mečiai, pavyzdžiui, jiems reikia mokytis, išmokti skaityti, rašyti. Ir dažnai būna labai sunku pradėti mokyti tuos 16-mečius. Negalite juos kartu įtraukti į klasę su septynmečiais, kurie tik pradeda pradinę mokyklą. Nebūtų tai gerai 16-mečius e, mokyti kartu su septynmečiais. Iš tiesų nėra lengva nelengva, reikia specialių kursų, kaip mokyti tokio amžiaus vaikus skaityti ir rašyti. Ką jūs pasiūlytumėt dėl tinkamų prieimimo sąlygų tokiems vaikams? Ir galiausiai Tomas Šėdauskis, prašau. Aš pažadu, kad kalbėsiu labai trumpai, žinau, kad laiko yra nedaug. Ponas Mesmur, ponė Mesmur, sveik... džiaugiuosi, kad atvykote pas, pas mus šiandien. Ir dažnai Junktinių tautų komitetas yra kritikuojamas ir ne vien tik tai iš Europos, Europos valstybių pusės. Girdėjau kritikos Afrikoje, Turkijoje, Libane. Ir daugiau, dažniausiai jūs esate kritikuojami dėl to, kad jūs e, didžiausią dėmesį skiriate skurdžioms šalims, bet nekreipiate dėmesio į turtingas šalis. Štai pateiksiu pavyzdžių. Norvegija. Norvegijoje jau nemažai metų kiekvieną mėnesį vyksta demonstracijos. Dėl to, kad neteisė tai yra vaikai, vaikai iš neturtingiausių šeimų paimami yra neomarksistinis judėjimas ir jie sistemiškai ardo įprasinės šeimas, atimdami vaikus. O panašu, kad jūsų komitetas, Junktinių tautų komitetas, to nekomentuoja. Afrikos vaikai, imigrantų vaikai yra atimami iš tėvų dėl įvairių priežasčių, įvairių paaiškinių, pavyzdžiui, kad tėvai nedirba, kad neteisingai auklėje ar elgesi savo vaikais. Kitas dalykas - Prancūzija. Mūsų komitetas lankėsi Kale ir ten įsiaiškinome, kad nemažai vaikų patyrė seksualinę prievartą ir išnaudojimą. Aš negirdžiu, kad jūs kritikuotumėt Prancūziją už tai, kad Prancūzija leidžia tokią situaciją. Daugybė vaikų kalė patyrė nuolatinę seksualinę prievartą. Aš keliavau per Balkanų šalis, buvau Serbijoje ir dažnai tėvai man sakydavo, turtingi migrantai perka vaikus iš neturtingų migrantų, pavyzdžiui, iš daugiavaikės vaikų, šeimos, kuri bėga iš Sirijos. Ir tie turtingi migrantai nuo 5 iki 5 tūkstančių eurų užmoka už vaiką ir tokiu būdu pasilengvina galimybę gauti prieglupsti Europos Sąjungoje. Iš jūsų jungtinių tautų komiteto negirdėjau jokios kritikos, ar apskritai sprendžiate tokias problemas. Aš norėčiau jūsų išgirsti atsakymą ir išgirsti, kad aš klystu. Gavote labai daug klausimų, išsamų klausimų. Aš jūs iš anksto įspėjau, kad taip bus, kad e, yra didžiulis susidomėjimas šioje srityje. Uh, Dėl to jūs gausite tikrai labai daug išsamių, konkrečių klausimų. Aš mačiau, kad jūs labai atidžiai viską žymėjotės, taigi prašau žodis jums atsakyti į patiktus klausimus. Dėkuoju. Pirmiausia, noriu pasakyti štai ką. Esu labai dėkingas visiems už patiktus klausimus. Galite matyti šypsę mano veidę Tai rodo jūsų susidomėjimą, rodo tam tikrus e, praktinius iššūkius dėl įgyvendimo, bet iš esmės matau, kad jūs esate pasirengę spręsti tas problemas. Aš labai kruopščiai pasižymėjau jūsų klausimus ir pirmkas man sakė, kad aš turiu apie 20 minučių. Paskutinis klausimas, kuris buvo iškeltas. kad mes, kaip Junktinių tautų komitetas, selektyviai renkame su kuo kalbėtis ir ką kritikuoti. Ir jūs pasakėte, kad norėtumėte, kad aš pasakyčiau, kad jūs klystate. Gerbiamas parlamento nariai, aš nepritariu jūsų vertimu. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę mes patikėme labai kritišką pareiškimą ir tai yra vyriausiojo komisaro tinklalapyje dėl vaikų, kurie yra kalė. Vyko tam tikri politiniai ginčiai ir trintis tarp Junktinės karalystės ir Prancūzijos ir buvo tokių atvejų, kai mes patikėme pareiškimus dėl Austrijos, taip pat dėl pačios ES esame padarę griežtų pareiškimų prieš pusę metų dėl migracijos krizės. Kaip komitetas mes darome skirtumą tarp, tarp riekimo, e, kalbėjimo griežtai ir tylaus kalbėjimo. Yra atvejų, kai mes rašome laiškus ir viešai to neskelbėme. Yra tam tikrų šalių atstovų šiame kamarė, kurie gavo e, laišką iš mūsų jungtinių tautų komiteto, kai siūlomas, tar, tarkim, teisės aktas priimti parlamente dėl to, kad vaikai nebūtų išnaudojami kaip išmaldos prašytojai, kad tai yra diskriminuojama ir ypač Romų bendruomenė šiuo atveju nukenčia. Mes įsikišome e, konkrečioje šalyje, jų atstovai taip pat yra šioje salėje, nesakysiu, kuri šalis, bet nes ten laišką patikime ir sakėme, kad toje e, šalyje, toje valstybėje netinkamai elgiamasi su vaikais turinčiais negalę. Taigi, trumpai tariant, mes visas šalis traktuojame vienodai nuo Afganistano iki Zimbabvės, nuo A iki Z vienodai. Nėra nei jokios baimės, nei jokių privalumų. Metodas, kurio naudomis mes nusprendžiame, ar mes labai griežtai kalbėsime, ar vidutinio griežtumo kalba bus, ar rami bus kalba. Gerbiamas narys iškėlė labai svarbius klausimus. Aš pritariu problemams susijusiu su vaikų darbu, su vaikų dalyvavimu karinėse veiksmuose ir taip pat su e, vaikų vertimu ir prievarta. Kokie pagrindiniai iššūkiai gyvendint vaiko teisės pagal vaiko teisų konvenciją? Viskas priklauso nuo politinės valios. Kaip jūs įvertinate, kaip jūs išmatuojate politinę valią? Ar dėl to, kad jūs ratifikuojate, ar, ar didesnius dalykus darote, išteklius skiriate, apmokymus e, vykdote, žmogas teisų institutus kūrėte, pilietinės visuomenės organizacijas įtraukėte ir tuo pat metu užtikrinate, kad nepernelyg pasikliaujate pilietinės visuomenės paslaugomis kurios yra tik tai papildomos paslaugos. Dažnai bandome pabrėžti valstybėms, kad konvencija reikalauja teisėkuros, administracinių ir kitų priemonių. Valstybės narės daug dėmesio skiria teisėkuros priemonės. Daug valstybių sako, mes priėmėme įstatymą dėl priekybos vaikais, dėl švietimo, dėl sveikatos apsaugos, dėl vaikų nutikimo, dėl e, skaitmeninės žiniasklaidos reglamentavimo. Mes sakome tokiams valstybės narėms, mes kaip jungtinių tautų komitetas neturime sakyti ką jūs turite daryti. Mes norime sužinoti, koks buvo poveikis tų jūsų priimtų įstatymų ar teisės aktų. Kokiu lygiu išteklių skyrėte? Kiek jūs padinote žmogiškuosius išteklius? Kaip ta e, teisėkuros politika buvo peržiūrėta? Štai tokie yra iššūkiai, bet noriu dar porą dalykų pasakyti. Koordinavimas vis dar yra labai svarbus iššūkis ne vien besivystančioms šalims, bet ir išsivyščiusioms. Turime nemažai atvejų, kai labai aiškiai sakome, kad e, vaikų teisės turi būti visose sritise ir reikia koordinavimo aukščiausių lygių, kiek galima arčiau sprendimų prieimimo ligmens. Yra tais atvejais, kai koordinavimas yra silpnas, fragmentuotas, kai, remiam, e, kai viskas grindžiama vyriausybės struktūra, tai būtų federalinė ir kitokia struktūra kaip Junktinių tautų komitetas, vaiko teisų komitetas, mes nesikišėme e, į vyriausybių vidaus sąrangą. Mes tik įsikišame tuomet, kai suprantame, kad ta sąranga veda prie vaiko teisų pažeidimų. Ir ES valstybėse yra tokių problemų pavyzdžiui, pradinis mokslas e, vietos lygių atsakinga, e, e, atsakingos institucijos yra, o tarkim, aukštesnis mokslas jau federalinių lygių. Ir federalinė vyriausybė gali sakyti, mes neturime vietų visiems vaikams, tai kas atsitinka su tais vaikais, tokiais atvejais mes įsikišame. Nes tai tikrai nepasitamavo vaiko teisėms. Daug yra iššūkių, bet noriu dar kartą pabrėžti, Vaiko teisė turi tapti teisėkuros e, e, centre, sprendimų primo centre. Nuo kažkokių paraščių mes turime iškelti vaiko teisės į patį centrą į, ir skirti daugiausia dėmesio. Vaikai yra mini žmogiškos būtybės su mini žmogaus teisėmis, bet tai yra pasenęs požiūris, turime žiūrėti šilaikiškai. Dar vienas klausimas susijęs su Prancūzijos e, delegatų iškeltų klausimus. Prioritetai, kuriuos turime spręsti, sprendžiant migracijos teisę. Dėkuoju už tą, už tą klausimą, jis mane taip pat nudžiugino. Kodėl? Europa nėra vienintelis žemynas, kuris kenčia nuo migracijos rautų. Iš tiesų, jeigu pasižiūrėtumėte į statistiką, kitos šalis, kitose regionuose žymiai daugiau migrantų priema. Ir tas jūsų iššūkis Europoje nėra vien tik Europos iššūkis. Migracijos krizė, kurį matome Europos žemynė, turėtų būti tam tikrą prasme, būti tarsi simptomas. Krizė neprasidėjo 2014. Žmogaus teisų komitetas teikia rekomendacijas valstybėms narėms kad turėtų jos skirti dėmesio migracijos politikai ir vaiko teisės nuo 1991 metų. Mes kėlėme tas klausimus, jog trūksta e, migrantų vaikų integracijos, prieglopščio prašytojų vaikų teisės neužtikrinamos. Nėra tokių politikų, kurios didžiausia dėmesį skirtų vaiko teisėms. Taip pat e, kitos visos problemos, kurios iškyla mes, kaip Europa tą e, krizę patyrėme dabar dėl to, kad anksčiau liko didžiulės spragos. Dėl prieimimo centrų, dėl žmogiškų išteklių, dėl vaiko interesų nustatymo ir užtikrinimo. Tai išsivystė į krizę, nes jau anksčiau buvo labai daug spragų sistemoje. Dėl trijų prioritetų. Mes kaip Junktinių tautų komitetas nedarome skirtumo tarp prioritėtų dėl, dėl teisų, aš tik iš, iškelsiu keletą, kurie yra svarbiausi, kur reikia imtis veiksmų. Kaip sakiau anksčiau, yra nemažai galimybių. Mes manome, kad ES reikia imtis konkrečių išmatuojamų ir išsamių priemonių, politinių priemonių, siekiant apsaugoti visus migrantus vaikus. Tai turi būti konkretu tai turi būti pagrysta vaikų patirtimi išgyventa ir tai turi būti centralizuota. Ir reikia įgyvendinti tiesiogiai vaiko teisų konvenciją. Reikia remtis kitų šalių ir kitų regionų gerąją patirtimi ir praktiką. Valstybės narės taip pat jau turi sukaupusios šiokią tokią patirtį ES. Kitas dalykas - tas vaidmo, kurį jūs vaidinate, įsitraukdami į išorės politiką yra labai svarbus, sprendžiant dabartinį, dabartinę migracijos krizę. Aš dirbu su Afrikos sąjunga daugeliu atveju ir neseniai kalbėjausi dėl bendradarbiavimo susijusio su vystimusiu, taip pat su, su migracija. Penkios šalis buvo nustatytos Senegalis, Ma, Senegalas, Malis, Niger, Nigeris ir Nigerija ir taip pat Etiopija, mano šalis, iš kurios esu kilęs. Reikia viską padaryti labai teisingai su tomis pirmosiamis penkiamis šalimis, nes nebus kitos galimybės. Mes neturime e, pasitraukti nuo tam tikrų problemų susijusių, tarkim, su tikėjimu, religija ar su ir neturime prieš pastatyti, pavyzdžiui, ES ir Turkijos, Graikijos ir Turkijos. Nesu tikras, ar galima, pavyzdžiui, tai pakartoti Afrikos žemynę. Jeigu vaiko interesai yra svarbiausi, jeigu vaiko teisės yra svarbiausios jūsų išorės politikoje, tai tuomet mes galėsime pradėti žengti pirmus tinkamus žingsnius. Toliau skatinti saugę, teisėtą ir tvarkingą migraciją. Čia yra teisingas kelias, kuriuo reikėtų eiti. Migracija nėra vien kažkoks vienas iš daugelį iššūkių. Tai yra labai svarbus dalykas, jūs turite daugybę dokumentų, daugybę teisės aktų parengę. Mes turime pasinaudoti tai kaip galimybę išplėsti ribas. Tai kažkada tai mums sugrįž kaip dividendai. Vaikai, jeigu, jeigu vaikų teisės ir toliau bus pažeidžiamos, tai mes ir toliau tęsime tą scenarių, kad tie vaikai bus ištumti iš visuomenės. Jie kels vėliau problemų, jiem patiems kil problemas ir jie patys kels visuomeniai problemas. Įdomus klausimas buvo iškeltas dėl vaiko pornogra vaikų pornografijos, dėl e, interneto saugumo ir taip toliau. Savo komisijoje, komitete mes labai rimtai svarstome šią problemą. Yra šalių, kurios yra pasirašytos konvenciją ir kurios mato, ne, mūsų kultūroje tai yra neleidžiama, mes į tai nesikišma, bet ne, kiekviena valstybė, kuri dirba, e, stoja prie mūsų komitetą, mes esame, e, bendradarbiavome dėl vaikų pornografijos, dėl nesaugumo internete, dėl, dėl seksualinio išnaudojimo ir taip toliau, dėl, dėl e, patyčių. Mes skaitmeninėje e, aplinkoje bandome reglamentuoti tai. Reikia vykdyti informuotumo programas pagal vaikų amžiaus grupės. Reikia įtraukti skaitmeninį raštingumą ir kitokį raštingumą, kad tai yra svarbu tiek internete dirbant, tiek ir ne internete. Konvencija yra aktuali ir šiandien, nors jinai buvo priimta prieš 26-27 metus, tuomet dar net neegzistavo internetas, dar nebuvo živ, dar nebuvo ir kūno bausmių ir taip toliau mes turime užtikrinti tinkamą reglamentavimą privataus sektoriaus, nes privatus sektorius vaidina svarbu vaidmenį. Ką tai reiškia? Reikia pereiti nuo savireguliacijos prie reguliavimo valstybių, vyriausybių lygių. Jeigu uh, vaiko pornogra... vaikų pornografijos medžiaga atsiranda internete, būtina užtikrinti, kad ta medžiaga būtų pašalinta. Bet ar tai viskas, ką galime padaryti? Ne. Iš tiesų būtina pranešti, raportuoti apie tai e, institucijoms, e, atlikti reikiamus tyrimus ir tie, kurie e, padarė tos nusikaltimus ar pažinimus, jie turi už tai būti patraukti teisinėn atsakomybėn. Bitcoinų naudojimas, pavyzdžiui, JAV. Bendradarbiavimas jau duoda realių rezultatų. Pavyzdžiui, kai yra fo, e, fotografijos daromos ir jos paskui talpinamos internete. Ir tam tikras technologijas naudojant galima netgi nustatyti iš tų nuotraukų, e, tų nuotraukų autoriaus tapatybę. Netgi galima iš nuotraukos e, pirštų atspaudus nustatyti ir tokiu būdu identifikuoti tą asmenį. Yra daugybė labai įdomių metodų, bet visa tai reikalauja bendradarbiavimo visais lygmenimis. Italijos narys paminėjo klausimą kaip įkalinimą, kaip paskutinę priemonę ir ką mes darome su tais vaikais, kurie dinksta. Ir kiti nariai tai paminėjo. Pirmiausia, noriu pasakyti kaip įžangai vieną dalyką. Mūsų dalyvavimas migracijos krizėje turėtų būti parengtas principais ir teisėmis. Kai kurie žmonės sako, kad tarptautinė teisė nėra teisė. Kodėl jie sako, kodėl ne? Jie sako, tai nėra teisė, nes nėra jokio įgyvendinimo mechanizmui. Bet tą patį galima pasakyti apie baudžiamąją teisę, net baudžiamoje teisėje taip pat iškyla iššūkių dėl vykdymo sprendimų. Turime pradėti nuo paties principo, nuo įsipareigojimų. Ir tas įgyvendinimo iššūkis neturėtų mums sumažinti mūsų prisimtų įsipareigojimų. Tai pirmas dalykas, kurį norėjau pabrėžti. Kaip anksčiau minėjau, ES valstybės narės ne vienintelės išgyvena migracijos krizę dėl vaikų migrantų sulaikymo. Jie neturėtų būti įkalinami dėl migracijos kontrolės. Sulaikas negali būti grindžiamas tik tai tuo pagrindu, kad vaikas yra nelygimas ar atskirtas nuo tėvų, ar dėl jo migracijos ar gyventojo statuso. Bet netgi Europos Sąjungoje tai atsitinka. Europos tarybos vaiko teisų strategija apima konkrečias nuostatas dėl migracijos. Ir čia cituoju, reikia dėti visas pastangas, kad būtų sustabdytas vaikų talpinimas e, sulaikymo įstaigose. Jau yra pavyzdžių čia, Europoje, kai yra alternatyvų sulaikymui. Tai yra bendruomenė grindžiamos priemonės. Yra taip pat pavyzdžių Meksikoje ir Panamoje, kai jie teisiškai draudžia migrantų vaikų sulaikymą. Galėčiau pateikti pavyzdį iš Jemeno. Ten yra bendruomenė grindžiama alternatyva, tai yra nedidelės grupės namų, šeimų, kurios, namų, kurie skirti mm, migrantų, migrantams vaikams. Taigi jau yra pavyzdžių šiandien ir ten, kuriais galima pasiremti ir sekti to pavyzdžių. Bet e, tai, kad būtina įgyvendinti tam tikrus įsipareigojimus, tai neturėtų būti pagrindas e, sulaikyti vaikus. Turime laikytis konvencijos. Toliau dėl ratifikavimo konvencijos. ES ratifikavimas konvencijos buvo labai puikus, veikintas dalykas. Aš kalbėjau ir su savo kolegomis, bet mums, kaip vaiko teisų komitetui, mes nieko daugiau negalime padaryti, mes galime tik tuo pasidžiaugti. O iš tiesų tai jūs, jūs, valstybės narės, galite inicijuoti pokalbį, kalbėti apie vaiko teisų konvencijos dalinį keitimą, atnauinimą, mes būtumėm dėkingi už tai, nes tai leistų išplėsti ribas, leistų plačiau įgyvendinti vaiko teisų konvenciją konkrečiau ir veiksmingiau. To, toliau, kaip piknaudžiavimą vaikų kaip, e, amžiumi. Yra atvejų, kai yra piknaudžiavimą amžiaus nustatymu. Ir niekas savo, vedama savo sveikų protų galėtų pritarti piknaučiavimui tokiam. Taip, yra piknaučiaujama tokiu procesu ir tai iš tiesų pažeidžia vaikų, tikrų vaikų, kurie nurodo savo tikrąjį amžių, jų teises ir jų galimybės pažeidžia. Ką mes kaip komitetas apie tai manome? Amžiaus nustatymo metodai, pa, reikėtų juos labai atidžiai panagrinėti, ypač tiem vaikam taikomi, šešio, kurių amžius yra tarp 16 ir 18 metų. Dabartiniai medicinė metodai amžiui e, nustatyti dažnai yra mm, netinkami, netikslus. Bet čia reikėtų multidisciplininės amžiaus nustatymo procedūros. Psichologai, socialiniai darbuotojai, kiti specialistai turėtų atlikti vertinimus. O kai medicinis testas nustatymui, amžiaus nustatymui yra vienintelė galimybė, jis turėtų būti kuo mažiau invazinio pobūdžio. Mes gavom informacijos, kad vaikai dėl invazinio amžiaus nustatymo metodų sako, kad jie yra, jie yra, jie pasisako, kad jie yra suaugę, kitaip tariant, jie bijo tų metodų ir dėl to meluoja savo amžių, nurodami vyresnį amžių. Ir nemažai vaikų dinksta. Nežinau, kiek tas skaičius yra tikslus, kiek pagrįstas įrodymas. 10 tūkstančiai, daugiau, mažiau, neturime patikimų duomenų. Turime pamastyti, kokį vaidmenį turėtų suvaidinti mūsų teisės saugos pareigūnai. Vaikų sulaikimas tam, kad jie nedingtų, nepabėgtų, tai netitinka vaikaus, vaikų teisų reikalavimų. Teisės saugos pareigūnai turėtų vaidinti vaidmenį užtikrinant, kad vaikai nepabėga, kad galima juos stebėti, prižiūrėti, sekti. Taip pat trūksta ir mm, glo, globos, globėjų paskirimo. Tie vaikai prieimimo centruose kartai susiduria su smurtu. Trūksta galimybių tiems vaikams išsakyti savo nuomonę. Jie turi būti išklausyti. Jie negali pateikti skundų, kai jų teisės pažeidžiamos. Gal jūs daugiau net apie tai žinote? Yra stovyklose tokių atvejų, kai vaikai negali naudotis dušu, tualetu. Yra atvejų, kai saugusiai piknaudžiauja. Pavyzdžiui, kai išnaudoja vaikus, liepia stovėti eilėje, tarkim, prie duro, dušo ar kitur, stovėti eilėje, kad saugė galėtų patekti į tas patalpas. Taigi vaikai yra labai išnaudojami ir tai tikrai netitinka vaiko teisų reikalavimų. Dėl šeimų susijungimo. Čia Europos Sąjungoje. Nemažai rekomendacijų mes pateikėme kaip vaiko teisų komitetas. Visų pirma, konvencija ne, ne, nereglamentuoja šeimos atsiskirimo. kad vaikai negali būti prievarta skirti nuo savo šeimos, nebent tai rekomenduoja tam tikros institucijos siekdamos ginti vaiko interesus. Bet tai turi būti peržiūrima administracinė tvarka ir teisinė tvarka. Mes turime užtikrinti, kad tai atitiktų vaiko interesų kriterijus. Taigi dėl šeimų susijungimo. Šeimos apibrieštis būtina kuo greičiau nustatyti geriausius vaiko interesus, kas atitinka vaiko institus. Toliau globos procesas. Kai globos procesas netitinka e, vaiko teisų standartų, kai globėjai nėra profesionaliai parengti ir parlamento narys paminėjo atvejį, kai yra tokiu atveju, kai vienas asmuo, kai jam priskiriama daugiau nei 50 ar 60 vaikų Tai kaip tokiu atveju užtikrinti tos globos kokybę, kai vienam asmeniu priskiriama per nelik daug vaikų? Garantuoti nepriklausomumą ir nešališkumą globos proceso. Tai yra labai svarbus dalykas. Išklausyti vaikus, užtikrinti atskaitomybę, pareng, parengti gairės dėl šeimos ryšių nustatymo, šeimos, šeimos susijungimo užtikrinimo, užtikrinti uh, mokymą ir paramą globėjams, užtikrinti finansinius išteklius. Globos pavertimas profesija, profesinė veikla tai yra labai svarbu. Buvo iškeltas klausimas, ką aš turiu galvoje, kalbėdamas apie mokymus. Kai aš kalbėjau kad aš, galbūt aš kalbėjau, kad reikia naujų profesijų atstovų, noriu iškelti tokį klausimą. Ar yra toks jausmas tarp valstybių narių, kad tam tikrų profesionalų, globėjų, socialinių e, darbuotojų, konsultantų, psichologų, ar jų yra pakankamai šioje krizėje, migracijos krizėje? Mums atsakymas yra ne. Net jeigu tie specialistai yra vietoje, jų e, žinios apie vaiko teisės yra labai ribotos. Pavyzdžiui, Frontexe gelbėmo e, operacijose jūroje dalyvaujantis asmenys Yra parengti žinynai, mokomoji medžiaga, kur kalbama apie vaiko teisės. Kaip užtikrinti e, tinkamą požiūrį į asmens amžių, lytį ir taip toliau. Būtina užtikrinti reikiamas paslaugos. Mes kalbame apie fizinį smurtą ir taip toliau. Bet dažnai pamirštame tą psichologinį smurtą, kurį patiria vaikai. Dėl to būtina užtikrinti profesionalių asmenų dalyvavimą ir kad jie teiktų tinkamas paslaugas vaikams. Toliau priekybos žmonėmis aukos. Ką galima pasakyti? Aš tikrai negaliu padėkti statistikos skaičių, bet yra nemažai geros patirties. Pavyzdžiui, noriu pabrėžti, pradžios taškas yra tinkami teisės aktai. Reikia užtikrinti konkrečias baudas Yra daug šalių, kur labai nedidė, nedidelės bausmės numatytos, pavyzdžiui, vienerių metų įkalinimas ar panašiai. Prekybo žmonėmis procesas keičiasi, yra dinamiškas. Moterimis prekiaujama, pačios moteris netgi dalyvauja prekyba kitomis moterimis arba vaikais. Mes įsivaizduojame kažkokį standartinį e, asmenį su aukso grandinė ir mobiliojų telefonų, kuris yra tas prekiautai žmonėmis, bet tai labai keičiasi galima dabar jau tam tikras tendencijas numatyti. Ir vienas dalykas aiškus, kalbant apie prekybą vaikais ar žmonėmis. Viena jurisdikcija to klausimo negalima spręsti, tai yra tarpvalstybinis klausimas. Pavyzdžiui, Afrikoje, vakarų Afrikoje, kai kurios šalis yra tranzito šalis, kai kurios yra kilmės šalis, kitos yra paskirties šalis, kitos yra kombinacija, derinys visų šitų dalykų. Šalis, kurios pasiekė pažangos Burkina Faso, Senegalas, Gynėja, Esame sudarę supratimo, susidarimo memorandumą, kai yra e, ministerijoms tam tikros užduotis pateikiamos, kad būtų galima išspręsti klausimus susijusius su priekyba žmonėmis. Kitas klausimas dar. Ir aš turbūt jau baigsiu. Jau sakiau keletą žodžių apie amžiaus nustatymą. Ir vėl noriu prie Suomijos iškelto klausimo sugrįžti. Taip, yra tiesa, kad piknaudžiavama amžiaus nustatymo sistema, bet dabar valstybėms yra svarbu ir praėjusią savaitę mes matėme kalė. Tabloidai Junktinėje karalystėje, geltonoji spauda sakė, kad tie vaikai atrodo kaip saugia vyrai ir jie paknaudžiauja sistemą. Mes norime juos, aišku, nubausti tokius asmenys, bet taip pat norime užtikrinti, kad žmogaus teisų e, reikalavimai neturėtų būti tie reikalavimai, kurios galėtų kuriais reikėtų pasinaudoti, e, išsakant kažkokią viešą nuomonę ar keičiant įstatymus. Ir galutinė pastaba, nes trūksta laiko. Kaip jungtinių tautų komitetas dėl vaiko teisių, mes bandome suprasti, bandome pasakyti jums, kad nėra lengvų atsakymų Bet jeigu vaiko teisų konvencija bus įtraukta į jūsų veiklos e, šerdį, centrą, į viską, manifestus, rezoliucijas, reglamentus, nes būtent vaiko interesai turi būti svarbiausias dalykas. Ir mes žinome, kad tvarūs sprendimai, sprendžiant dabartinę migracijos e, krizę, juos bus galima surasti ir kaip vaiko teisų komitetas mes visada dalyvausime ir teiksime visą reikiamą pagalbą. Ir jeigu galima bus padėti šiame procese, mes visada, visada tai darysime. Direktyvos rengime parengtas asmuo pateikė klausimą, jeigu mes galėtumėm kaip komitetas vaiko teisų savo indėlį nešti į to dokumento rengimą, tai mes tikrai mielai tai padarysime. Ir visos tos taisyklės, kurias aš minėjau anksčiau, jos buvo išbandytos, bet jos nebuvo kvestionuojamos. Ir jau 26 metai vaiko teisų konvencijos rodo, kad kad mums nereikia kažkokių greitų, skubių ir trumpalaikių sprendimų, mums reikia ilgalaikių sprendimų siekiant apginti vaiko teisės. Ačiū. Dėkuoju už tai, kad atvykot šiandien čia mūsų ir koordinatorių iniciatyva buvo jūs pasikviesti, nes mums buvo labai svarbu sužinoti jūsų poziciją ir iš tiesų buvo paliestos svarbios temos, taip pat ir vaikų sulaikimas. Ir mes žiūrime, kaip parlamento rezoliucija gyvendinama ir jūs irgi tą darote taip pat ir dėl procedūrinių teisų ir kitose srityse. Taigi mes tikimės, kad mūsų santykiai ir toliau išliks stiprus ir galėsime bendradarbiauti. Ačiū Jums, kolegos. Aš turiu uh, kitų pareigų, uh, kurias turiu atlikti. Irgi uh, mane tai pareigoja daryti e, mano kaip komiteto pirmininko pareigos, taigi dabar kolega ponas Albrecht perims pirmininkavimą. Thank you very much, Claude, and, uh... Dėkui. Einame prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra tyrimas jaunimo patyčios kibernetinėje erdvėje. Tai yra C teminio skyriaus atliktas tyrimas, užsakytas tyrimas. Šis patyčių kibernetinėje erdvėje reiškinys vis dažnesnis Taigi tą tyrimą užsakė Piliečių teisų ir konstitucinių reikalų skyrius 16 metų rugsėjį. Šis tyrimas buvo e, paskelbtas ir šiame tyrime apibrėžiama situacija ir taip pat numato, mm, kokia, koks turėtų būti Europos institucijų vaidmuo, kaip ir mūsų komiteto vaidmuo gyvendinant 2011 m. 93 direktyvą, kovojant su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir siekiant užkirsti kelią vaikų pornografiją. Ir dabar steiksiu žodį poniai Virginijai Dalaposa. Dėkui, aš pristatysiu šią studiją, kurioje kalbama apie kibernetinės patyčias e, tarp jaunų žmonių, kurie jaunesni kaip 18 metų. Studija apima visas 28 valstybės narės ir 9 iš jų skirtas uh, išsamus dėmesys. Mes vykdėm ir dokumentinius tyrimus ir konsultavome su suinteresuotaisiais asmenimis ir apklausėme jaunus žmonės kol kas nėra sutarta tarptautinių lygmenių dėl kibernetinių patyčių apibriešties, tik 14 valstybių narių turi oficialų kibernetinių patyčių apibrėžimą. Taigi tų apibrėžimų valstybėse narėse yra daug, bet, bet kuriuo atveju patyčios yra agresyvus, sąmoningas veiksmas vykdomas arba grupės asmenų, arba atskiro asmens tam tikrą laikotarpį ir auka dažniausiai negali apsiginti, e, kaip, kas būdinga mm, kibernetiniam patyčiom. Pirmiausia, tai jos vyksta elektroninėmis priemonėmis. Tikslas yra mm, sukelti žalą ir e, tas patyčių iniciatorius ir auka, aišku, turi nevienodą, e, nevienodą galę, anonimiškumas, atskaitomybės nebuvimas ir galime pastebėti, kad išaugo kibernetinių patyčių skaičius 2014 metų ataskaitoje, lyginant su 10 metais, tokių patyčių skaičius nuo 7 procentų išaugo iki 12 2014 metais. Tačiau į tos duomenys mm, reikia žiūrėti atsargiai, nes, kaip jau minėjau, nėra tarptautinės patyčių kibernetinėje erdvėje apibriešties ir šis dalykas, ši savoka gali būti skirtingai traktuojama tiek atskirose valstybėse narėse, tiek atskirose tyrimuose. Kokias bendras tendencijas galime pastebėti? Tokių patyčių aukos dažnai gali pačios tapti patyčių iniciatoriais ir tie, um, tie e, kibernetiniai patyčių vykdytojai dažnai ir nekibernetinių patyčių srityje veikia, kalbant apie mm, giminės ar, ar lytis, kokios lyties asmenys sulaukia daugiausia patyčių, tai čia nėra kažkokio tai skirtumo tarp jaunų moterų ar tarp, tarp, tarp mergaičių ir berniukų. Nėra kažkokių teisinių standartų, teisinių standartų numatytų kibernetiniam patyčiom, bet yra Europos žmogaus teisų konvencija, Europos socialinė hartija, konvencija dėl kibernetinių nusikaltimų, taigi yra a, tarptautinių įvairių standartų, kurie šioje srityje galioja, o 14 metais yra patvirtinta jungtinių tautų rezoliucija siekianti apsaugoti vaikus nuo patyčių Europos tarybos vaikų teisų strategijoje 16-21 metam yra taip pat nurodytos ir vaikų teisės skaitmeninėje aplinkoje. Koks yra ES teisinis e, pagrindas? ES čia vaidina tik tokią papildomą rolę. Jis tik gali papildyti arba koordinuoti e, valstybių narių iniciatyvas, bet aišku, yra tam tikrų e, teisės aktų, pažiūrė direktyva e, kovoti su vaikų seksualiniu išnaudojimu, direktyva skirta aukų teisėms, bet nėra konkretaus ES teisės akto, kuris būtent būtų skirtas mm, kibernetiniam patyčiom. ES parlamentas 14 metų lapkričio 27 patvirtino rezoliuciją 25-ųjų jungtinių tautų vaikų teisų apsaugos konvencijos metinių progą. Kokia yra ES politika šioje srityje, tai kova su smurtu prieš vaikus, taip pat ir internetiniu smurtu, tai yra numatyta 11-14 metų ES vaikų teisų apsaugos darbo tvarkė, taip pat yra mm, ES politikos skriptis siekianti užtikrinti vaikų saugumą internete. Čia galėtume paminėti komisijos 12 metų strategiją e, siekiančią užtikrinti geresnį internetą vaikams, taip pat yra finansinės programos ir skiriamas yra dėmesys vaikų teisų apsaugai. Ne viena iš 28 valstybių narių neturi nei baudžiamosios, nei civilinės teisės nuostatų dėl patyčių kibernetinėje erdvėje, bet yra e, teisės aktai skirti kitiems nusikaltimams, kitai nusikalstamai veikai, tai yra smurtui, e, diskriminacijai ir e, nusikaltimams susijusiam su kompiuteriais. 14 valstybių narių turi atitinkamą, atitinkamą politiką keturiose pagrindinėse sritise, užtikrinant vaikų teisų apsaugą. Geroji praktika devyniose valstybėse narėse - Estija, Vokietija, Italija, Graikija, Niderlandai, Lenkija, Rumunija, Junktinė karalystė ir Švedija. Nu, o kalbant apie gerąją praktiką, tai čia. Mm, turime galvoje kibernetinių patyčių mažinimą, aukų apsaugą ir platesnį visuomenės informavimą. Kai kuriuose šalise yra ombudsmenas atsakingas už vaikų teisės, tai yra Graikijoje ir Estijoje, Vokietijoje ir Niderlanduose mokomi specialistai dirbti šioje srityje mokyklos e, irgi atsakingos už šio reiškinio prevenciją ir kovą su patyčiomis kibernetinėje erdvėje. Mm, geroji praktika yra ir vaikų įtraukimas į įstatymų mm, kūrimą. Vyksta mm, tolerancijos, pagarbos pamokos Vaikų kompiuteriuose yra atitinkami klavišai, leidžiantis matyti, ar nėra patyčių. ir taip toliau. Remiantis tyrimų rezultatais mes Europos institucijoms pateikėme rekomendacijas. Komisijai rekomenduojame kad būtų patvirtintas oficialus patyčių kibernetinėje erdvėje apibrėžimas, nes tai leis mm, turėti bendrą supratimą apie šį reiškinį ir tai bus tam tikros gairės valstybėm narėm, nes, kaip jau minėjau, daug kas turi skirtingas kibernetinių patyčių apibrieštis. Taip pat siūlome, kad būtų mm, keičiamasi gerąją praktiką, įtraukiant privatų sektorių, e, socialinę mediją, interneto paslaugų tiekėjus. O Europos parlamentui e, tokią rekomendaciją pateikėme užtikrinti, kad ES darbo tvarkėje e, kova su kibernetinėmis patyčiomis būtų prioritetas. Parlamentas taip pat turėtų sekti ką daro komisija šioje srityje, e, siekiant, kad kibernetinės patyčios nedingtų iš teisėkuros proceso. Ką rekomenduojame valstybėm narim? Valstybėm narėm nuolat įvertinti situaciją ir e, manome, kad aktyvesnį vaidmenį turėtų suvaidinti vaikų teisų apsaugos ombudsmenas – O vaikus ir tėvus reikia e, mokyti įvairių darbo internete įgūdžių. Noriu padėkoti ponai Delapoza ir dabar kolegos gali pateikti klausimus ir tikimės, kad į juos bus atsakyta. Prašom. Dėkui. Dėkui pirmininkė. Dėkui už tai, kad pristatėte šio tyrimo rezultatus. Patyčios kibernetinėje erdvėje dėja yra paplitę ir kartais gali turėti labai neigiamų rezultatų, neigiamų pasiekmių tokios patyčios. Daug jaunų žmonių tampa jų aukomis. Turime siekti užtikrinti nepilnamečių teisės ir neišleisti šios problemos iš akių. Norėčiau paklausti mūsų svetės, ar jinai galėtų plačiau papasakoti, kaip galėtume užtikrinti prevenciją be, be, be tų teisinių priemonių. Kokios dar būtų priemonės, ne tik teisinės, ką galėtų paminėti mūsų viešne ir, aišku, turime aktyviai veikti, ne tik mokykloje, bet ir šeimose. Bet tėvai dėja ne visuomet sugeba e, deramai padėti savo vaikams, nesugeba išmokyti jų saugiai naudotis informacinėmis technologijomis. Taigi, kaip mes galėtume iš tiesų veiksmingą prevencijos politiką įgyvendinti? Ir kitas klausimas būtų, kaip galėtume apsaugoti kibernetinio, kibernetinių patyčių aukas, tai yra tam tikra persekiojimo forma, nukreipta į silpnesnį asmenį. Tas asmo yra persekiojamas. Ir šiais laikais kompiuterinių technologijų būdu galima persekioti tokius asmenys, ir kaip mes galėtume padėti aukoms. Kartais labai sunku prisipažinti, kad esi kibernetinių patyčių auka, kaip galėtume padėti tokiem asmenim, kurie atsiduria tokiuose situacijose, kaip galėtume apsaugoti juos, kad aukos nenusižudytų. Italijoje viena mergaitė, 14 metė, patyrė patyčias per Facebooką. Taigi e, labai svarbu apsaugoti, apginti aukas. Ponas Lopės, dėkui pirmininkė. Kartais lybė komitete turim organizuoti įvairių uh, temų klausimus, nes tos temos aktualios mūsų darbui. Turim pagalvoti, aptarti uh, tokias situacijas ir turime uh, siekti išsiaiškinti, kokiamis priemonėmis geriausia galėtume veikti. Kalbant apie kibernetinės tyčias. Tai norėčiau, kad plačiau šiek tiek apie tai papasakotumėt, kad mes gautume daugiau informacijos. Pirmiausia, tai tas scenarijus, kuris slepiasi už kibernetinių patyčių. Tai yra gan naujas nusikalstamas reiškinys. Bet ar tai nėra tam, tikro, tam tikros formos organizuoto nusikalstamumo išraiška? Ir ar tie kibernetiniai patyčių iniciatoriai kaip nors vienijasi, keičiasi savo gerąją kabutėse patirtimi, ar jie galbūt kaip nors pardavinėja savo know-how, kaip geriau atlikti tą juodą darbą, tyčiojantis iš mm, bejėgių jaunų žmonių. Kibernetinės patyčios yra grėsmė jaunam žmogui tai paveikia jauno žmogaus charakterį. Tai įsikiša į jo privatų gyvenimą, į jo privatumą, į jo asmenybę, nes mes visi turime teisę į privatų gyvenimą. Daugelis e, kibernetinių patyčių atvejų išaiškinama tėvų, kai jie E, tyrinėja, e, ką internete daro jų vaikai, net, sakysim, neteisėtomis priemonėmis, kai tėvai pasižiūri, ką veikia jų vaikai internete. Ir tada kaip ir įlenda į jų, į savo vaikų kompiuterius, planšetes, mobiliuosius telefonus, kad pasižiūrėtų, kas iš tiesų vyksta jų vaikų gyvenime. Gal galėtume daugiau apie tai pakalbėti. Dėkui. O dabar suteiksiu žodį poniai Delapoca, kad neatsakytų į tuos klausimus. Bet mes šiek tiek vėluojame. Tai manau, kad tas atsakymas yra tik mūsų būsimų diskusijų pradžia. Dėkui, kalbant apie prevenciją, galime pasakyti, kad mūsų tyrimas rodo, kad labai svarbu yra vykdyti švietimo programas, nes tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti prevenciją ir tos programos turėtų būti vykdomos valstybių narių lygių. Suomija turi atitinkamą programą ir po to Suomijos pavyzdžių pasiremė daugelis šalių, pavyzdžiui, taip pat ir Niderlandai. Ir pagal tą programą visa mokykla dalyvauja patyčių prevencijoje, ne tik moksleiviai, bet ir mokytojai bei tėvai. Siekiama sukurti saugesnį aplinką mokykloje, siekiama ieškoti sprendimų iš problemų ir tai galėtų būti geras pavyzdys. O kalbant apie paramą aukoms, tai norėčiau pabrėžti, kad mes kalbėjome su vaikais nuo 12 iki 20 ir jaunai žmonėm nuo 12 iki 21 metų, bandydami išsiaiškinti, ko labiausiai jam reikia. Tai reikia psichologinės pagalbos, bet vaikai taip pat sakė, kad tie, kurie tyčiojasi, turėtų, jiems turėtų būti parodyta, ką reiškia būti auka tokių patyčių, kad jie suprastų, ką jie daro. Kibernetinės patyčios yra kibernetinis nusikaltimas kuris yra labai pavojingas. Milijonas kibernetinių nusikaltimo aukų į tą skaičių įeina ir kibernetinių patyčių aukos. kalbant apie vaikų teisę į privatų gyvenimą ir tėvų kišimasi, tai pasakysiu, kad ta jaunų žmonių apklausa, kurią mes atlikome, parodė, kad tėvų ir, vaik, ir, ir mokytojų kontrolė yra svarbi, bet vaikai norėtų, kad mokytojai ir vaikai turėtų geresnius įgūdžius, kaip reikia saugiai naudotis internete ir galėtų vaikam paaiškinti, kaip tą daryti. Dėkoju už šį pristatymą. Noriu pasakyti, kad šis tyrimas, šį tyrimą irgi galime visi išsamei pasiskaityti. Ir dabar einame prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra pranešimas skirtas didžiųjų duomenų poveikiui pagrindiniams teisėms - privatumui, duomenų apsaugai, nediskriminavimui, saugumui ir teisės aktų vykdymui. Pone Gomeš yra pranešėja ir jinai dabar pristatys šį savo pranešimą. Um. Well, you, as you said, you have the... Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs sakėte, e, kad ta tema jau buvo aptarta ir aš pabrėžiu, kad tas pranešimas dėl redakcinio apribojimų yra labai apribotas, jis tampa tik tai tam tikra santrauka. Bet aš aišku lauksiu pakeitimų, juos renksiu ir aš pati, ir žinoma kolegos ir taip mes galėsime iš tiesų sukurti e, tam tikrų konkrečių minčių. Mes e, šiame pranešime apžvelgėme pagrindinių duomenų e, padėtį ir pagrindinių teisų padėtį. Taip pat kalbame apie stambiausių duomenų atskirimą priekybos tikslams viešajame sektoriuje. Ir kitas svarbus dalykas yra teisės saugos tikslais. Taigi, kai kurios rekomendacijos ir iškeltos problemos yra bendros. Ir e, tai turės tam tikrų e, tarpusavio padarinių. Kaip aš jau sakiau, susidūrėm su tam tikrais apribojimais, pakeitimai gali būti labai naudingi E, nes e, pamatysime, kas dar ten neįrašyta, ko trūksta, arba kas galbūt nebūtinai yra e, traktuojama kaip susiję. Pripažįstame, kad komunikacijų technologijų pažanga ir paplitęs elektroninių prietaisų naudojimas be abejo atnešė nenuginčiamos naudos asmenims, įmonėms ir vyriausybėms, bet taip pat tai sukelia nemažą pavojų, ypač kai kalbame apie pagrindinių teisų apsaugą asmens privatumo apsaugą, asmens duomenų apsaugą ir teisę į nediskriminavimą. Taip pat mes kalbėjome apie tai, kad automatiškas sprendimų prieimimo procesas per stambiausius duomenų analitikus gali sukelti uh, tam tikrų, uh, gali iššaukti uh, klaidingų sprendimų prieimimą ir tai padarys žalos piliečiams. Prisiminkime Silicijos lėnį. Gegužės mėnesį vienas iš uh, pašnekovų sakė, kad iš esmės didėjai duomenys tai yra statistika. Turinti galę e, panašiai kaip algoritmas, tik tai e, padidinta keletą kartų. Aš nemanau, kad toks mąstymas yra e, atspindi realybę. Gal šiek tiek tiesos ir yra, bet uh, E, tai rodo, kad yra galimybė e, manipuliuoti statistiką. Ir jeigu panaudosim algoritmą tai, tai įtakai padidinti, tai poveikis gali būti milžiniškas. Todėl reikia deramo dėmesio. Negalime tiesiai sakyti, kad pagrindinės teisės e, bus labai paveiktos. Diskriminacijos nebuvimas yra labai svarbus elementas. Ir, pavyzdžiui, žmonės, apie kuriuos mes čia kalbame, mini padarinius, pavyzdžiui, e, draudimo pramoniai. Ir e, gali būti, kad atsiras įvairiausių manipulacijų tikimybė. Taigi manome, kad visuomenės pasikeimas technologija yra nepaprastai svarbus. Ta galima užtikrinti tik tai griežtai įgyvendinus pagrindinės teisės ir juridinės garantijas visoms susijusioms pusėms. Mes nesiūlom naujų teisės aktų, mūsų tikslas nėra toks. Mes e, duomenų apsaugos paketą įgyvendiname ir jis buvo priimtas jums, gerbiamas pirmininkė, vadovaujant. Ir iš esmės jis ir yra svarbiausias, kaip tas įgyvendinimas bus vykdomas Europos komisijoje, valstybėse narėse, duomenų apsaugos tarnybose. Aš tikrai manau vis tik tai, kad skaidrumas ir sažiningumas bei atskaitomybė ir kontrolė asmenių duomenų yra labai svarbus. Tai yra pagrindinės vertybės, per kurias pagrindinės teisės ir prievalės yra įgyvendinamos. Tie principai ir turėtų būti pagrindiniai įgyvendinant mūsų e, dokumentus. Pagrindinis principas yra tas, kad dabartinės didelės duomenų bazės, kurios turi įmonės, e, sutelkia labai daug uh, asmeninių duomenų. Jais yra keičiamasi, jie yra parduodami, perduodami subrangovams. Ir aš matau, kad tai, ką mes aprašome šiame pranešime, atskivežiai parodo, kad kai kurios įmonės viską vertina iš savo verslo perspektyvos. Aš puikiai žinau, kad pagrindinių teisų sustiprinimas yra uh, iš anksinė sąlyga, kad žmonės galėtų sistema pasitikėti. Ir visi suvokiame, kad didžiųjų domenų naudojimas atveria nepaprastai daug galimybių. Kitas svarbus elementas e, rizika susijusi su didžiaisiais duomeniais yra milžiniška ir e, niekas turbūt net neįsivaizduoja, kokio masto ta rizika yra. Taigi, Aš dabar nesileisiu visas savo dokumento detalės, bet noriu pabrėžti, kad reikia dialogo platformų tarp valdžios ir privačių institucijų, pavyzdžiui, korporacijų, kurios jau ir dabar naudoja daug didžiųjų duomenų, didžiasios duomenų bazės turi. Ir taip mes galėsim užtikrinti bendrą etinę bazę asmenių duomenų apdorojimui ir automatiškam sprendimų prieimimui. Be to, turime tokiu būdu rasti būdų optimaliai sumažinti tokių algoritmų žalą. Gyvename pasaulyje, kur e, išmanieji įrenginiai, internetas yra itin išplitę ir piliečiai, ir organizacijos tai daro tai greičiau nėra ženklas, kad visi yra patenkinti rinkoje esančiais prietaisais. Greičiau tai rodo e, tam tikrą visuomenės e, nusileidimą įmonėms, kurios tos prietaisus gamina, nes e, žmonės be tų prietaisų nebegali gyventi ir turi prisitaikyti prie primetamų sąlygų. Todėl mes dabar turime stengtis užtikrinti viso proceso demokratiškumą. Gyvename inter, daiktų interneto pasaulyje, nuo bankininkystės iki vairavimo E, internetas e, dabar nu, tarnauja. Jau nekalbant apie skrydžius. Viskas priklauso nuo interneto patikimumo, nuo duomenų bazės patikimumo ir e, tai yra neatsiejama nuo pagrindinių teisų laikymosi. Taigi, tiek aš dabar ir norėjau pasakyti. Pradedama šią diskusiją, labai laukiu tolesnės diskusijos ir aš tikiuosi, kad bus pateikta pakeitimų, kurie leis šį pranešimą patobulinti. Labai ačiū. Trys. Nariai noriu pasakyti, kad ras norit pirmas, prašom, EPP frakcija. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė ir taip pat dėkuoju poniai Anai Gomeš už atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Aš pats manau, kad e, pranešimo rengimo pradžia labai gerai padaryta. Aš nemanau, kad e, jūs pakankamai detaliai paaiškinot, e, ką galima nuveikti su didžiaisiais duomenimis ir kaip tuos duomenys galima panaudoti, nepažeidžiant pagrindinių teisių. Manau, kad e, tą pranešimo dalį reikėtų uh, solidžiau suformuluoti. Uh, Gerai yra tai, kad yra bandoma aiškiai apibriežti didžiuosius duomenys ir paaiškinti, kokios naudos jie atneša. Aš manau, kad tai yra pažangu ir tai yra geras dalykas, nes e, galų gale e, be didžiųjų duomenų neišgyvensim. Tai yra mūsų visuomenės neatskiriama dalis. Tie didžiuoji duomenys egzistuos, juos turėsime tvarkyti, bet vienintelis klausimas, kaip mes juos tvarkysime ir kaip mes juos platinsime. Aš galvoju dabar apie dokumento konstatuojamosios dalies E dalį. Ten yra rašoma, kad e, sensoriai yra masiškai išplitę. Aš norėjau sužinoti, apie ką mes čia kalbam. Ar tai yra asmeninių duomenų registrai, kuriuos turime apsaugoti, ar kalbam apie anoniminius duomenis? dėl jų, manau, pagrindinių teisų problemų neiškils. O po to e, kyla algoritmų klausimas. Kaip algoritmai ateityje bus e, pakoreguoti, kad e, netgi į e, savarankiško mokymosi sistemas juos galėtume įtraukti. Jie be abejo atliks labai svarbu vaidmenį. Supraskim, kad reikia e, stengtis, kad priimami sprendimai būtų teisingi. Kai galvom apie piliečių teisės, tai nėra viskas taip labai aišku, nes aišku, bendrai kalbame apie saugumo poreikį, bet jo trūksta ir ateityje mes turėsim galvoti, kaip e, duomenų sistemos keisis ir e, galbūt dėl tų pokyčių kai kuriems žmonėms suprasti, kas vyksta, pasidarys per daug sudėtinga. Jau pats terminas didėjai duomenys dažnai žmonėms asocijuojasi su saugumo stoka. Bendrai kalbant, didėjai duomenys nereiškia dar, kad būtinai to saugumo trūksta. Yra, kaip jau sakiau, ir daug gerų didžiųjų duomenų pusių, ypač kai kalbame apie sveikatą, apie sveikatos apsaugą. Ir čia būtų galima kelti klausimą, ar neįmanoma pasiekti rezultatų, kurie leis vaistus paskirstyti tikslingiau, būtent atsižvelgiant į didžiųjų duomenų analizę. Taigi tų teigiamų pusių yra pakankamai daug. Trečias punktas, kalbam apie anoniminimo metodus asmeninių duomenų registruose. Anoniminiai duomenys nebus įtraukti į pagrindinį reglamentą. Ir aš nesu tikras, ar mums iš tiesų reikės keisti tuo tikslu pagrindinį reglamentą. Bet kai kalbame apie asmeninius duomenis, turime suprasti, kad būtinos kruopščios diskusijos apie tai, kaip anonimizuojant duomenis, didžiuosius duomenis galima pagerinti. Manau, kad dar egzistuoja daug metodų, kurių mes pakankamai nepažįstame, juos reikia išanalizuoti. Ir kai kalbame apie duomenų anoniminimą, turime visuomet turėti omenyje, kad gal galų gale dar bus galima atsekti, kas po tais anoniminiais duomenimis glūdi. Kas leis žmonėms jaustis iš tiesų geriausiai apsaugotais? Ar žmogus jausis geriau apsaugotas, jeigu jo duomenys bus anonimizuoti, paversti anoniminiais? O gal vis tiek bus galima atsekti paskui, koks tas aš matai, tas žmogus niekiek nesijaus saugus. Aš net nežinau, koks čia bus nustatytas laiko tvarkaraštis. Uh, bet e, pagrindinis reglamentas e, jau įsigaliojo, nors ir dar nėra visiškai įgyvendintas. Taigi aš manau, kad mes apie tai turim galvoti, e, rengdami pranešimą apie didžiuosius duomenis. Galbūt turės vis pagalvoti. Labai ačiū toliau. Mario Laus Risten Thank you very much. Labai ačiū. Ir aš norėčiau padėkoti Anai už tokią diskusijos energingą pradžią. Tikiuosi, kada diskusija e, nebus skubiai organizuojama, nes e, šioje srityje tiek daug vis naujų klausimų ir problemų iškyla. Jau e, duomenų apsaugos e, klausimus anksčiau esame aptarnė ir matom, kad kiekvieną kartą vis naujoviškų problemų iškyla. Ir aš pirmiausia reikalaučiau, kad būtų neskubama, aptarkime šią temą daug kartų, pažiūrėkime, kaip šis rytis keičiasi, kaip tos ryties supratimas keičiasi. Antras dalykas, labai svarbu, kad visi žmonės dalyvaujantys šiame procese iš tiesų perskaitytų duomenų apsaugos bendrąjį reglamentą, nes jis yra pagrindas. Šis pranešimas turės daugiau papildomos vertės, jeigu jis labiau uh, pažengs į priekį nuo domenų apsaugos reglamento, o ne iš naujo jie apibrėžnės ir nedubliuos, kas jau ten parašyta. Ypač aš prisimenu, kai mes kalbėjome apie profiliavimą. Valandų valandomis uh, E, buvo kalbama apie automatizuotą sprendimų prieimimą. Kol kas mes e, e, galėjome padaryti tiek, kiek yra padaryta, o dabar jau galim nueiti dar labiau prieki, todėl kartu su Ana turim pagalvoti, kokie tolesni žingsniai bus. Man atrodo, kad tas klausimas yra gyvybiškai svarbus ir aš galiu pasakyti, kad kol kas buvo per anksti e, aptarti pagrindinius didžiųjų duomenų klausimus. Didėjai duomenys turi teisę bet kuriuos duomenys suasmeninti. Mes nekalbam apie taip, kad asmeniai duomenys čia bus paversti anoniminiais. Tai nėra paprastas procesas. Nėra taip viskas e, elementaru. Pažiūrėkime e, šį reiškinį iš kitos pusės, kad atrastumėm uh, žmonių gyvybės uh, požymių, mes turėsim tuos anonimius duomenis vėl asmeniais paversti. Uh, Aš, kiek suprantu, akivaizdžiai reikia nubriežti griežtas ribas, kaip tie didėjai duomenys galės būti naudojami. Neapdorojimą mes turim nagrinėti, negalim sakyti, kad tas algoritmas yra blogas, ta matematika gera, o ta ne. Uh, mes turim galvoti apie tai, kaip žmonės e, to e, perdirbimo rezultatais naudojasi, tas yra naudinga. Ir čia aš manau, mes turėtumėm pritaikyti panašį, panašų šią mąstyseną kaip vaistų atveju. Vais, vaistai savaime nėra blogi, cheminėse laboratorijose nė, jie nėra sukeliami taip, sukūriami taip, kad sukeltų žalą žmonėms. Žmonės patys sukuria uh, E, žalą iš vaistų, kai juos neteisingai naudoja. Taigi mes problemas turim labai teisingai vertinti. Pažiūrėkite dabar į F konstatuojamąją dalį. Uh, jau joje yra šiek tiek nurodyta, kas yra nuveikta. Ir pamatysim čia, kad egzistuoja trys skirtingos rytis. Pirmiausia, analitinės priemenys, mašos, prastos kokybės duomenys, analiz, analizės klaidos ir panašiai. Visa tai yra techninės problemos. Visa tai yra tik tai susiję su veiklos kokybė. Ir e, turime dar išvelgti, kad yra kitos dvi e, pasabos, kurios yra reikšmingesnės Mes turime taikyti etinius, moralinius standartus. Mes nekalbam apie perdirbimą ar apdorojimą. Apdorojimas neturi nieko bendro su etika. Etika yra susijusi su naudojimu. Ir kaip mes dabar galim čia nustatyti taisyklės? Kas tas taisyklės nustatys? Nes dabar jų nėra. Iš esmės jų nėra. Nes e, apskritai susidariusi padėtis yra naujoviška. Trečias dalykas kokios bus specifinės juridinės problemos. Pavyzdžiui, mes kalbam apie konkrečias sankcijas. Ar galime drausti tam tikro pobūdžio didžiųjų duomenų analizės naudojimą tam tikrose srityse? Pavyzdžiui, e, kalbam apie vaikus ir panašiai. Aš taip pat įsivaizduoju, kad dėl to gali iškilti nemažai klausimų. Dar vienas rytis, kuri čia nėra paminėta - švietimas. Galim kalbėti kiek tik norime apie skaidrumą, bet jeigu nėra paprasčiausias sio supratimo apie algoritmus, apie koreliaciją, apie e, modelius, apie statistiką, tai nieko nebus padaryta, poveikis bus nulinis. Reikia, kad švietimas būtų traktuojamas kaip pagrindinė priemonė duomenų subjektams uh, suteikti duomenų nuosavybės resursą, duomenų kontrolės apdorojimo resursą. Todėl mes turim uh, tobulinti švietimą. Ir dar viena dalis. Čia yra kalbama apie e, teisės uh, įgyvendinimą. Aš labai atsiprašau, bet aš čia neižiūrėjau daug uh, daug ko, kas yra parašta direktyvoje. Tai yra labai specifinė sritis ir mes kartu su šios srities ekspertais turėtumėm svarstyti. Labai daug kas susijusių su teisės gyvendinimu jau yra parašyta. Pažvelgti į prasinę teismų praktiką. Tradicinė teismų praktika e, dažniausiai yra e, jau dabar jau labai smarkiai pasitelkia duomenų analizę. Uh, Betgi didėjai procesai vyksta žmogaus smegenyse, o ne domenyse. Todėl mes turim galvoti apie teisės įgyvendimą kartu su žmonių parengimu tam. Ir didžioji analizė tada problema skurs. Kitas dalykas - daiktų internetas. Jo čia nėra tekste paminti. Gerai, kad jis e, čia turimas omenyje, bet aš manau, kad turėtumėm labai atidžiai pagalvoti apie skaitmeninio turinio direktyvą. Čia mes pradėjom labai konkrečiai kalbėti apie tai, ką iš tiesų reiškia tie išmanieji šaldytuvai ir kiti gražus dalykai, kurie kaups mūsų duomenys. Apie tai tekste nėra kalbama. Taigi darbas bus labai sudėtingas ir aš tikiuosi, kad vyks daug įdomių diskusijų. Mes niekur neskubam, bet pasistengim padaryti e, dokumentą, kuris būtų pionieriško pobūdžio šioje srityje. Ačiū, Hanna. The... Labai ačiū. Kitų kalbėtų aš paprašyčiau kalbėti neilgiau kaip po tris minutės, nes kitaip mes niekad neužbaigsim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, começo. Uh... Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti Anai Gomeš už visą atliktą darbą. Ji pasirinko labai įdomų pradžios atspirties tašką. Ji kalba apie apribojimus e, šios nuomonės apimčiai. Ir aišku, mes paskui pateiksime pakeitimų pasiūlymų, kad užpildytume e, tekste e, pastebimas spragas. Bet aš jau pasakiau, kaip jau sakiau, atspirties taškas yra labai geras. E, vis tik turime pabrėžti, kad dabar susidarė padėtis e, skaitmeninių požiūrių, duomenų požiūrių, kuri keičiasi nepaprastai greitai. Šiandien matome, kad didėjai duomenys prilyksta išmaniesiems duomenims. Todėl mes e, čia turėsim daug klaustukų, bet lygiai taip pat turim suprasti, kad atsiveria daug galimybių ir ekonominių lygmenių, ir privataus gyvenimo lygmenių, saugumo, žodžio laisvės lygmenių. Ir aš manau, kad reikėtų rasti būdų, aiškiai pasakyti, kad e, parlamentas didelę daugumą pritarė pagrindinių teisų apsaugai. Parlamentas turi parodyti pavyzdį. Taip pat mes turėtumėm atidžiai išanalizuoti naują realybę ir tą turėtumėm padaryti subalansuotai. Turėtumėm e, siekti saugumo, bet taip pat kalbėti apie ekonominę raidą žodžio laisvę ir apsaugoti privatų gyvenimą. Kaip jau pasakyta, mes ketiname duomenų apsaugą pasirūpinti ir visi tie didėjai duomenys galės tarnauti piliečių saugumo labui. Ir uh, E, galėsim pasverti tai, ką, pavyzdžiui, Enisa yra padariusi, kaip duomenų apsaugos e, ombudsmenas veikia, valstybių narių e, saugumo tarnybos kaip veikia. Iš to mes, aš manau, galėsim surinkti pakankamai medžiagos, kuri leis papildyti mūsų tekstą. Taigi taip, turim čia esminę faktinę problemą. Ir tai yra susijęs su domenų apsaugos pagrindiniu reglamentu ir paketų lydinčiai. Mes suprantame, kad valstybės narys turi daug skirtumų ir išvelgiame nemažą pusiausvyrą tarp e, didžiųjų duomenų naudingumo ir galbūt pavojų saugumui. Rizika yra nemaža. Bet vis tik tai turime pasakyti, ar valstybių narių yra didelė asimetrija, turėtumėm tų požiūrių dirbti. Birgit Cipel. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, aš norėčiau bendro pobūdžio pastabą pasakyti. Kolega Koelio iš didelė dalimi apie tai jau kalbėjo. Pagrindinės vertybės. Ir koks ir bendras požiūris. Neturėtumėm daryti visko, kas yra neįmanoma. Tai ypač pasakytina apie didžiųjų duomenų naudojimą padaryti būt, su duomenimis galima daug ir negerų dalykų. Ir aš turiu porą klausimų. E, jais sureaguoju pono Fos pasisakymą. Sensoriai surenkami duomenys. Ar jie išlieka asmeniai duomenys? Mano e, automobilis dabar renka visokiausius duomenis. Ne tik tai e, pasako, ar man reikia e, aliejaus įsipilti, alyvos įsipilti, ar šviesas įjungti, ar kelio danga e, šlapia ar sausa, jis e, įvertina mano greitį, mano pajudėjimo iš vietos tempą ir visa ta statistika yra renkiama ir vėliau, kai aš nuvarysiu į autoservisą, visi tie duomenys bus išstudijuoti. Ir jeigu dabar autoservisas pamatys, kad ponė Sipel per greitai vairuoja, tai kas bus? Man čia iškyla nemažai klausimų. Gali būti, kad jūs savo automobilį tik nuvarysite į autoservisą, kad naujos padangos būtų uždėtos, bet bus surinkti duomenys. Lygiai tą patį aš galėčiau pasakyti apie e, interneto nepageidaujamus laiškus, kuriais man yra bandoma parduoti daugybę įvairiausių dalykų, bet taip pat yra renkiama informacija apie mane. Draudimo bendrovės galbūt pasinaudos tais duomenimis, kuriuos autoservisas surinks, bet man niekada nepasakys, iš kur tie duomenys atėjo. Uh, Ir turiu pasakyti, kad visi renkami duomenys turi būti saugomi kaip privatus. Net jeigu tie duomenys bus e, paversti autonu anoniminiais, e, turime išlikti akylus. Ar iš tiesų tos duomenys reikia paversti anoniminiais, ar iš tiesų e, jų nereikia niekam kitam naudoti. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie mūsų išmaniuosius skaitiklius. Galit pasakyti, kad Birgit Zipel naudojasi vienokiu ar kitokiu išmaniuoju skaitikliu ir jis rodo, kad ji pirmadienį iš ryto daugiausiai elektros sunaudoja, nes jis sėdi namie pirmadienį iš ryto. Be to, e, tuo metu atrodo, kad ji įsijungia tris televizorius ir e, dar eina į dušą tuo pat metu. Visą tai yra išmatuojama. Kodėl dabar elektros tiekėjas turėtų apie tai žinoti? Kodėl elektros tiekėjui tai yra reikalinga? E, jie gali pasakyti, kad gal elektros tuo metu reikia tai ir tai miesto daliai bet e, jiems tikrai nereikia detalios informacijos apie mane. Tie išmanūs skaitikliai leidžia e, tiekėjui ne tik išsiaiškinti, kurioje miesto dalyje elektras yra daugiausiai sunaudojama. Jeigu tai tik būtų reikalinga, tai duomenų nereiktų net anoniminti. Ir dar labai trumpai noriu pasakyti, kad skaitmeninių duomenų uh, naudojimas iškels nemažai ir etinių klausimų. Pavyzdžiui, autonomiškas vairavimas. Reikia žiūrėti, ką iš tiesų reikia apsaugoti. Ar aš per pensininką pervažiuosiu, ką tik prieš mano mašiną ėjusi, ar trenksiuosi į medį. Kas yra ką reikia būtinai įvertinti. Jeigu bus autonomiškai važiuojantis automobiliai, tai kažkokia programinė įranga turės viską vertinti ir matuoti ir turės būti priimami aišku sprendimai. Kai kurie gamintojai jau apie tai kalbėjo ir jie sako, jūs esate vairuotojas, jūs esate prioritetas, jūs svarbiausia reikia apsaugoti, nesvarbu, ar prieš jūsų automobilį išmėstelės pensininkas ar vaikas, vairuotoją pirmiausia reikia apsaugoti galiausiai šis pranešimas nėra E, toks dokumentas, kuriame reikėtų remtis senų reglamentų 2008 metais parengtų. 18 e, metai ateis e, mums nespėjus atsimerkti. Įvertikim, kokia padėtis dabar ir pažiūrėkit, koks dabar domenų apsaugos paketas yra reikalingas. Pone Gomes. Ačiū, ponas Boni. Ačiū. Uh, ačiū ir ačiū Anai už šį pranešimą. Da, bendrą darbą pradedam ir aš manau, kad mes galime uh, čia daug naujų e, perspektyvų atverti. Turim suprasti kontekstą. Kalbame apie didžiuosius duomenis iš pagrindinių teisų perspektyvus. Dabar galvojame apie GDPR įgyvendinimą. Ir dabar e, bendroji e, duomenų apsaugos direktyva gyvendyti tik pradedama ir aš manau, kad per tą procesą mes daug ko išmoksime. Antras dalykas, kai kalbame apie duomenų apsaugą, turime nepamiršti, kad kaip tik dabar prasideda darbas dėl elektroninio privatumo direktyvos peržiūros. Ir e, iškils klausimų susijusių su duomenų planavimo ir konfidencialumo taisyklėmis. Ar apie tai irgi reikės kalbėti, nes e, tai yra labai svarbu elektroninio privatumo direktyvai, o galbūt tai yra susijęs su e, stambiaisiais duomenimis. Be to, aš manau, kad mes turėtumėm pagalvoti, kaip e, prirašyti e, tekste nuostatų e, susijusių su mokslo išvadomis. Mesgi nuolat kalbame apie Europos mokslo debesyje, mokslo debesį. Tai yra nepaprastai svarbu. Aš pats esu Libe komiteto pranešėjas, todėl aš manau, kad aš jums atsėsiu šiokių, to, šiokių tokių pasiūlymų su tuo susijusiu. Be to mes visi mūsų frakcijoje, ne tik mūsų frakcijoje, bet ir kitose komitetuose labai daug kalbam apie robotus ir robotiką. Ir e, tie aspektai yra nepaprastai svarbus e, robotizacijos ateičiai Ir šiame pranešime mes turėtumėm apie tai taip pat kalbėti. Ir paskutinis pastebėjimas. Aišku, turime kalbėti apie stambiausius duomenys e, prieš pastatydami juos pagrindiniams teisėms. Turime sukurti gerą e, pasitikėjimo bazę, bet tuo patu, pat metu turime prisiminti, kad kai kalbame apie stambiausių duomenų, didžiųjų duomenų plėtrą, turime suvokti, kad ne visi duomenys yra asmeniai, yra milžiniški kiekiai duomenų E, kurie yra visiškai nesmeniški. Ir turime e, apie tai galvoti. Ir supraskime, kad tokiems duomenims e, apdoroti taisyklės bus visiškai kitokios, kaip ir jų naudojimui. Uh, back... Ačiū. Prieš suteikdamas vėl žodį Anai Gomeš, dar šitą norėčiau savo ruoštų pasakyti. Manau, kad uh, pradžia mūsų bendram darbui yra padaryta labai gera. Mes čia kalbame apie pagrindinės teisės ir e, stabiausius duomenis, didžiosius duomenis, manau, kad e, labai daug kas jau yra aptarta, ypač e, kai buvo minimi tokie dalykai kaip kova su diskriminacija ir panašiai. Norėčiau tik pakcentuoti tai, ką, ką tik sakė kolega Boni. Turime atskirti asmeninius duomenis ir neasmeninius duomenis, vadinamosius anoniminius duomenis. Tai yra labai svarbu, nes uh, kai kalbam apie anonimišką informaciją, turim suprasti, kad su ją galima žymiai daugiau e, operacijų atlikti, apdoroti ją galima žymiai labiau. Tuo tarpu, kai turim asmenis duomenis, e, nuolat yra kalbama apie duomenų optimalų sumažinimą ir jų tikslo ribojimą. Taigi, kai tik kalbame apie didžiuosius duomenis ir pradam galvoti apie asmenius duomenis, turime suvokti, kad e, tos savokos kertasi. E, aišku, iš principo didžiuosiuose duomenyse asmeninių duomenų neturėtų būti. E, didžiuosiuose duomenyse turėtų būti tik tai, kas yra būtina nereikalingų duomenų neturėtų ten būti, bet to jų saugojimo laikas turėtų būti ribojamas. Taigi labai svarbu, kad atskirtume asmenius ir nesmenius duomenys. Be to, mes turėtumėm suintensyvinti pastangas uh, išplėtoti duomenų vertimo anoniminiais metodiką ir verslo pasaulį. Aš manau, kad mes, europiečiai, galime labai daug ką padaryti, kad uh, daugiau inovacijų šioje srityje įdėktumėm. Tuo aš dabar baigiu ir suteikiu žodį pranešėjai Anai Gomeš. Tomačik. Labai ačiū kolegos už labai įdomius komentarus. Man bus labai įdomu laukti jūsų pakeitimų, pajausiu, kuria kryptimi jūs e, norite paslenkti dokumentą. Kaip keltas kolegų jau sakė, be abejonės reikia palaikyti ryšį su skirtingais operatoriais. E, nuo pramonės, kuri jau ir taip naudojasi didžiaisiais duomenimis, e, iki teisės e, įgyvendinimo institucijų, apie kurias jūs, kolega, kalbėjote. Mes turim suprasti, kad atsiveria su tais duomenimis ne tik naujų galimybių, bet ir problemų. Aksel Vos kalbėjo ir aš visiškai sutinku su tuo, kad mes neturim rezignuoti. neturim tik tai susitaikyti su tuo faktu, kad mes gyvename išmaniųjų prietaisų eroje. Ir dėl to visa ta įmanoma kontrolė egzistuoja. Bet lygiai taip pat mes turim galvoti apie galimybės, apie e, pozityvę pusę. Mes supraskim, kad labai daug ko savo gyvenime neturėtumėm, jeigu nebūtų didžiųjų duomenų. Ir be to, tie didėjai duomenys gali būti panaudoti vyriausybei ir administracijai atsiskaityti, dirbti skaidriau. Pagalvokit, pavyzdžiui, apie Panamos dokumentus. tai, išplo, tai yra didžiųjų duomenų naudojimo geram labui rezultatas. Dėl duomenų pavertimo anoniminiais, daug kas apie jūsų apie tai, iš jūsų apie tai kalbėjote. Be abejo. Ir viena iš kolegių sakė, kad turime stengtis susijęti anonimizavimo metodus su verslo modeliais. Ir pabandyti tai įtakoti. Taip, jūs teisi, bet likime realistais mes suprantame, kad koreliuojant skirtingas duomenų bazės bus įmanoma iš naujo identifikuoti anoniminiais paverstus duomenis ir nustatyti, kam jie iš tiesų priklauso. Tai yra labai svarbus elementas. Jis turi būti centralizuotas. Ir mes turėtumėm optimaliai sumažinti tokias galimybės. Bet tokių galimybių egzistuoja. Ir apie tai turime galvoti. Anadien aš dalyvau susitikime su skirtingomis pramonės, e, su skirtingų pramonių nes atstovais. Ir aš, man patiko tai, kad jie sakė, jog jie keičiasi duomenų bazėmis. Apie tai, kaip, pavyzdžiui, yra gaminami automobiliai, kaip jie e, tenkina e, sėdinių standartus ir panašiai. Ir tą jie daro kartu su draudimo <laughs> bendrovėmis. Ir tuo pagrindu draudimo bendrovė, neturėdama jokių apribojimų, gali nuspręsti neduoti draudimo e, vienam ar kitam žmogui, nes e, jie, pažiūrėjau, nuspręs, kad e, Birgit Sipel neteisingai sėdi. Taigi problema egzistuoja ir čia mes turim būti labai drąsūs. Kai važiavome į Junktinės Amerikos valstijas ir kalbėjom apie bendros e, duomenų apsaugos direktyvos prieimimą, tiksliau rengėmės jam, matėm patys savo akimis, kad stambiausi operatoriai, o taip pat ir mažesni operatoriai, sveikino duomenų apsaugos e, reglamentą kaip tam tikrą taisyklių rinkinį kuris leidžia tam tikrą prasme suvaldyti padėtį. Aš manau, kad šiuo požiūriu mes turėtumėm galvoti apie visas tas problemas, kurias jūs jau įvardinote, kalbėdami apie anonimizavimo, deanonimizavimo metodus, e, duomenų profiliavimą. Bet mes jokių būdų neturėtumėm stengtis E, visko keis. Aš labai didelę dalimi sutinku su to, ką Marijos sakė dėl švietimo, raštingumo šie srityje didinimo. Piliečiai turi suprasti, kas vyksta. Kaip jau aš sankiau, santykis su teisės saugos tarnybomis yra būtinas. Karlos Koelijo apie tai kalbėjo ir sakė, kad nacionalinė administracija duomenų apsaugos klausimai turėtų būti pastelta. Tos problemos yra skirtingos valstybės narse, taip, asimetrija egzistuoja. Uh, Dar vieną elementą čia galėčiau paminėti. Jau Mikaelis Bonė apie tai kalbėjo. Tomenų lokalizavimas. Mes labai jautriai e, kalbam apie Junktinės Amerikos valstijas, bet visiškai nežiūrime tai, kas vyksta su duomenų bazėmis e, kuriamomis, pavyzdžiui, Kinijoje, kur Domenų apsaugos klausimai visiškai nėra keliami. Taigi aš manau, kad ES e, dokumentai šitą pakeis. Ir aš noriu padėkoti sekretoriatui už e, labai ženklę pagalbą ir savo asmeniniams padėjėjams, kurie labai daug dirba, kad šis dokumentas įgautų prasmės. Thank you very much. So, uh, to... Dėkuoju, tik noriu informuoti, kad klausimai vyks 8 gruodžio, gal ne data 15 gruodžio, 15 valandą pateikti pakeitimams. Dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra susitarimas tarp Amerikos valstybių Europos Sąjungos dėl nusikalstamų veikų prevencijos tyrimo nustatymo ir baudžiamo persikimo tikslais perdodamos asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos. Tai yra vadinamasis skėtinis susitarimas. 2016 metais e, rugsėjai parlamentas gavo dokumentus dėl sutarties atitinkamų straipsnių Kaip pranešėjas, aš dabar pateiksiu rekomendacijų projektą, o po to suteiksiu žodį šešėlinėms pranašėjams ir kitiems nariams, kurie norėtų pasisakyti. Šis sustarimas buvo mums perduotas rugsėjai, bet visą tai susijęs su gana ilga istorija. 2010 metais vyko labai gyvos diskusijos dėl teroristų finansavimo siekimo programos ir dėl galimo susitarimo su JAV legalizuoti e, informacijos perdavimus į tą sistemą, pervedimus pinigų tą sistemą. Ir pagal PNR susitarimą šis komitetas ir visas svarbus planetas keletą kartų ragino sudaryti vadinamą įskėtinį susitarimą, kuris, kurio būtų sukūriamas aukšto, sukuriama aukšto lygio apsauga pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių, duomenų apsaugos, privatumo apsaugos, tuomet, kai asmens duomenys yra perdodami į, į tą sritį, kur vykdomi tyrimai. Kai yra tyriami arba persiekomi baudžiamiai nusikaltimai, bedarbiaujant policijai ir teismams baudžiamosiuose bylose, tie standartai, dėl jų nereikia dėrėtis kiek, dėl, kiekviename iš tų susitarimų. Iš naujo vėl ir vėl. Buvo nutarta sukurti minimalų apsaugos lygį, kuris būtų visuomet taikomas. Ir papildyti dabartinės sutartys, kurios yra dabar dėl savitarbė pagalbos ir mano jau minėti taip pat susitarimai. 2008, atsiprašau, kovo 28-2011 metais komisija pradėjo dėrybas, gavusi įgaliojimus, kurie, kurie buvo patvirtinti gruodį 2010 taryboje. Ir dėrybos vyko iki 2015 rugsėjo. Buvo parafuotas susitarimas šių metų birželį. Taryba priemė sprendimą dėl to susitarimo ir e, taip pat atsiuntė tą susitarimą parlamentui, pritarimui. Rekomenduoju, remdamasis daugeliu diskusijų ir nuomonių pasikeitimų su šešėliniais pranešėjais, su teisės tarnyba, su kitais dalyviais, pavyzdžiui, kitų komitetų, kad jie pritartų šiam susitarimui. Manau, kad pasiekta reikšmingos pažangos dėl duomenų apsaugos priemonių, teisės saugos bendradarbiavimo kontekste tarp ES teisės saugos institucijų ir JAV teisės saugos institucijų. Buvo dar likę neatsakytų klausimų praėjusiais metais po to, kai buvo parafuotas sustarimas. Tuos klausimus iškėlė teisės tarnyba dėl trijų dalykų. Vienas tai yra klausimas, kaip toli tas e, susitarimas leis gali būti interpretuojamas kaip teisinis pagrindas adekvatumo sprendimams arba sandoriams, duomenų perdavimui pagal ES teisės aktus. Keitėmis nuomenėmis Ir aš esu stikinęs, kad negalima e, šio dokumentu remtis kaip teisinių pagrindų duomenų perdimų, bet visada galima remtis nacionaliniais sustarimais arba ES teisės aktais siekiant e, e, leisti, pagrysti tam tikrus duomenų perdavimus. Bet mums buvo patiktas iš komisijos paaiškinimas dėl šio sustarimo vaidmens Pagal ES domino apsaigos nuostatas tai gali būti adekvatumo sprendimas, gali pasitarnauti kaip adekvatumo sprendimas, bet aš vis tiek pareikalau, pareikalau kad pareiš, pasakiau, kad tas paaiškinimas turėtų būti viešai paskelbtas oficialiai, ne tik Europos parlamentui. Ir tvirtinant tą susitarimą, aš pareikalavau, kad visiems būtų aišku, ne tik sustrimo šalims, kad būtent taip tą sustrimą aiškina ES. Ta pati galėčiau pasakyti apie antrą dalyką, tai yra tokia galimybė, kad jeigu yra nesutarimas, reikia tai atspindėti ES teisės aktuose ir privatumo akte JAV, ypač dėl PNR duomenų. Norėjau, kad būtų aišku, kad tas susitarimas yra visiškai gyventinamas visose sritise, kurias jis apima. Ir tai apima ir PNR duomenų perdavimą. Ir aišku, kad iš ES pusės mes tikimės to, Ir pasiekme yra tokia, kad jeigu nebūtų to laikomasi, tai tai reikštų, kad kita pusė ne visiškai tą susitarimą įgyvendina. Ir tai yra nepateisinamas dalykas pagal kitas, pagal kitas nuostatas. Ir tai reiškia, kad tai nepasitarnato kaip tinkama apsaugos priemonė duomenų apsaugos rytyje. Taip pat yra aišku, ir tai reikia aiškiai pasakyti pareiškime. Jeigu tai yra tinkama apsaugos priemonė, visuomet ES institucijos gali atlikti patikrinimus, ar viskas atitinka susitarimą, ar laikomasi domino apsaugos standartų. Ir tai reiškia, kad domino apsaugos institucijų įgaliojimai nėra ribojami šiuo susitarimu. Ir galiausiai dar vienas svarbus patikslinimas. Šis susitarimas apim, apima teisės gynimo priemonės visiems asmenims, visiems individams. Ir e, tos teisinės, in February 2016 by the US Congress uh, only covers traditional. Teisinės teisų gimimo, gynimo priemonės uh, apima ir tam tikras tam tikras įmonės ar institucijas, kartais tai gali būti ir valstijos, kai kalbam apie JAV. Bet kaip mes suprantame, siekiant visiškai gyvendinti tą sustarimą, reikia apimti visas ES valstybės narės ir jų piliečius. Bet asmenys, kurie nuolatos gyvena ES valstybėse narėse, bet neturi pilietybės, mes tikimės, kad ta, ta, tai bus išspręsta. Ir dėl to norėtume patikslinti kad vykdant įgyvendinimą ir tolesnėje veikloje susijusioje su tuo sustarimu, reikia labai aiškiai pasakyti, jog mes tikimės, kad tie asmenys taip pat bus įtraukti ateityje ir jie turės visas teisų gynimo, e, visas teisės į teisų gynimo priemonės. JAV ne visiškai taip pat supranta kaip ES visą tai, Tai yra, kad visus ES piliečius apimtų tas e, teisinis, teisminis teis, teisminės teisų gimimo priemonės. Čia reikėtų papildomų pasaugos priemonių nešti ES teisės aktus. Aš manau, kad visa tai yra suderinama su šiais patiktais paaiškinimais. Ir dėl to aš siūlau pritarti šiam susitarimui. ir vertinti tai kaip pradžiai išėties tašką kitiems standartėms sustrimams dėl duomenų apsaugos, dėl pagrindinių teisų tarp ES ir JAV, kad mes galėtume sukurti bendrus standartus, o ne skirtingus standartus ir savitarpio pripažinimą. Nes aš manau, kad tai dabar jau yra nebepakankama, kai norime užtikrinti individų asmens teisės. Ačiū, matau du narius, kurie noriu pasisakyti. Pirmiausia, EPP vardu Akse Fos. Dank, Ačiū, pirmininkė. Manau, kad duomenų apsaugos diskusija, skėtinis sustarimas, reglamentas ir taip toliau. Manau, kad tai turėtų mm, turėti gana didelį poveikį valstybėms. Remiantis diskusijomis, kurios įvyko iki šiol, yra prašoma patikslinimo. Mes galime nemažai pasiekti. Kai kalbame apie skėtinį sustarimą, nelabai ką daugiau papildomai galėtumėm padaryti. Mes tiesiog vertiname dabartinę padėtį tol, kol iškils naujų poreikių ar naujų kažkokio atradimų ir juos reikės įtraukti sistemą. Gal reikės kažkokių specifinių sutarčių šalia šios, skėtinė, šios skėtinio susitarimo. Galbūt dėl to reikės papildomai dėrėtis. Kitaip tariant, tai dar nėra pabaiga. Įdėjome nemažai pastangų į tai, sutartis buvo, sutarimas buvo tinkamai parenkas ir galime pritarti šiam susitarimui visiškai rame sąžinę. Bet yra keletas specifinių klausimų, kuriuos reikėtų aptarti. Bet kita vertus mes labai daug pasiekėme. EPP frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes pritarėme tam. Turime judėti prieki sparčiai naudodamiesi šią sistemą. Ir kai kalbam apie nusikalstamas veikas, tai jas turėtų nagrinėti atitinkamos institucijos. Aš manau, kad sustarimas yra geras ir tikrai galime jam pramesažinę pritarti. Ačiū, toliau sąraše. Austin iš SND grupės. Pone Lauristin. Ačiū pirmininkė. Tai yra svarbus momentas mūsų darbe. Žinome, kad visas procesas buvo gana prieštaringas ir sudėtingas. Mūsų grupėje, mūsų frakcijoje mes svarstėme e, šį dalyką, taip pat ir darbo grupėje. Žiūriu dabar į nuomonės teikėjo išvadą, kad tai yra didžiulė pažanga duomenų apsaugos rytyje, sustarėme tarp JAV ir ES. Mes pritarėme tam, nes jeigu patikrintumėte visas tas nuostatas, kurios atitinka e, policijos direktyvos nuostatas, yra naujų garantijų įnešama į duomenų keitimąsi. Egzistavo anksčiau dvišaliai sutarimai tarp valstybių narių ir JAF ir daugeliu, daugeliu tų apsaugos priemonių trūko, o dabar tai yra didžiulė pažanga į priekį. Darbo grupėje vyko rimtos diskusijos apie trūkumus. Ir pagrindinis trūkumas šio dokumento, kurį minėjo pranešės, dėl teisinių gynimo, teisų gynimo priemonių. Praktiškai galima e, tai e, įdėkti, bet reikėtų nediskrimtuoti piliečių ir nepiliečių. Trečiųjų šalių piliečiai, kurie gyvena ES, jų dalis yra nemaža ir tai gali kelti problemų laikui bėgant. Šiame kontekste svarbu pabrėžti ir užtikrinti, kad šis sustrimas bus aiškinamas ir kitos šalies, kad šis sustarimas nėra teisinis pagrindas asmens duomenų perdavimui. Bet mes turime tai išbandyti, tas testas iš tiesų bus gyvenimas, praktika. Pavyzdžiui, gali būti toks atvejis, kai šalis atsisakys perduoti duomenis, sakydama, kad, kad nėra adekvatumo garantijų, nes žmonės, kurių duomenys turėtų būti perdodami, jie nėra piliečiai to šalies. Ir čia iškyla pavojus, kad bus to piknaudžiavimą ir nebe, nebus galima naudotis teisė gynimo priemonėmis. Domino apsaugos institucijos tose valstybės narėse gali įsikišti ir gali kilti problemų. Bet svarbiausia yra tai, kad mes turime pradėti gyvendinti tą sustrimą, pažiūrėti, kaip visą tai vyks. Yra periodinės peržiūros nuostatos, kas trejus metus numatyta tai. Ir aš matau, kad mes galėsime įvertinti, kaip, kaip veiks šis sustrimas. Mūsų, mūsų frakcijoje diskusijos leido suprasti problemas, kurios dar nėra išspręstos, įvertinti padarytą pažangą. Mes taip pat manome, kad reikia pritarti šiam sustarimui. Jis nėra idealus, bet tai yra geriausias įmanomas sprendimas šiuo um, etapu. Turime dirbti, žinoma, toliau ir pasižiūrėti, kaip viskas veikia. Taip pat turime užtikrinti, kad jis būtų tinkamai taikomas. Ačiū toliau, Sofinfeld, Aldė frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Daug noriu pasakyti apie tai. Visų pirma, istorija. Kai kas, kas yra šioje salėje, atsimins. Tai aš buvau viena pirmųjų, kuri ragino sudaryti transatlantinį susitarimą dėl domino apsaugos. Gerai, kad jis sudarytas. Yra naujų apsaugos priemonių ir išplėstos teisės į teisminį teisų gynimo procesą. Bet e, visas blogis slypi smulkmenuose. Pirmiausia, dėl procedūros. Turiu pasakyti, kad esu nustebinta dėl kalendoriaus nustatyto šios, šio pranešimo atvirtimui. Negaliu, negaliu prisiminti, kad būtų e, greičiau nei per keturias savaitę tai padaryta. Pirmą gruodžio balsavimas jau yra, nustatyta ir tai yra nustatytas ir tai yra tikrai puikus rezultatas. Dešimtmečius vyko dėrybos, ir kodėl dabar reikėtų taip skubėti, skubos tvarka viską daryti, ignoruoti tas nuomonės, kuris gavome iš 29 darbo grupės, EDPS, generalinio advokato, teisinės tarnybos. Gavome daug pastabų ir ir kritikos ir aš dėl to nesuprantu. Visi prieštrauja tokiems sustarimas kaip CETA, o čia šiuo atveju, jeigu CETA vertinam kaip blogą dalyką, tai šis sustarimas yra dar blogesnis. Nesuprantu procedūros, nesuprantu dvigubų standartų, nesu, nesuprantu bereikalingos e, skubos. Dabar apie esmę. Visi sako, kad tai nėra teisinis pagrindas duomenų perdavimui ir tai nėra adekvatumo srimas. Tai tiesa. Bet visą tai yra semantika. Jeigu perskaitumėte sustarimą, penktas straipsnis trečia dalis, man atrodo, ten kalbama, kad šis sustarimas, jeigu jis bus įgyvendintas, tai tuomet JAV turėtų laikytis ir, e, ja, ES duomenų apsaugos teisės aktų. Kitaip tariant, tai yra vertinama kaip už, įgyvendinimas reikalavimo užtikrinti tinkamas apsaugos priemonės. O praktikoje, gerbiamas pranešiau, tai reiškia, kad tai bus leidimas suteiktas. Norėčiau atsakymo iš Europos komisijos. Jeigu čia netenkinami tinkamų apsaugos priemonių kriterijų, tai kokių papildomų apsaugos priemonių reikia šalia šio susitarimo? Negaliu to suprasti. Tai bus kaip, tai bus kaip e, suteikimas leidimo e, JAV perduoti asmens duomenis. Ką tai reiškia? Per nelik ilgai aš jau čia esu ir žinau, ir nesumačiusi ne vieno pavyzdžio, kaip peržiūra kažkokio sustrimo buvo padaryta taip, kad būtų galima iš esmės pagerinti dalyką. Aš to netikiu. Jau kaip pasirašytas sustarimas, tai čia jau viskas yra iškalta atminti amžiams. Taigi atsargiai elkimės, atsargiai vertinime, ką darome. Toliau adekvatumo sprendimas, efektas, poveikis ir toliau, kaip jūs tai bevadintumėt. Tai yra kategoriškas ir besąlygiškas leidimo suteikimas JAV. Toliau kalbama apie teisinį, teisinės teisų giminimo priemonės tai nėra taikoma ne ES piliečiams, kurie gyvena ES. Tai yra pagrindinių žmogaus teisų hartijos pažeidimas ir aš to nesuprantu. Sutartys yra sakoma, kad mes negalime dėrėtis dėl tarptautinių sustarimų, kurie netitinka ES pagrindinių teisių hartijos. Nepamirškime to. Kitas dalykas irgi svarbus. Nepakankamai dėmesio jis susilaukė. Teisė į teisminės teisų gynimo priemonės. Kai kalbam apie paskirtacijos šalis, kaip šalis yra paskiriama, jeigu jinai sutarė keisti dėmesį, keisti esmės duomenys komerciniais tikslais. Ką, ką jūs apie tai manote? Pagrindinės teisės dėl teisminio teiskimo priemonių, kaip galima jas užtikrinti, jeigu duomenys yra per, pateikiami komerciniais tikslais? Čia aš nematau sąsajos, kaip tai susiję su pagrindinių teisų hartija. Galite vadinti mane cinišką ar priekabe, bet komisija. Pana Ženkorelį čia dalyvavo. Prie priešvados, kad visa tai yra grindžiama prielaida, kad JAV panaikins išimtis iš privatumo akto dėl PNR domenų ir kitų panašių programų šansai, kad tai atsitiks, yra nuliniai. Tai gali atsitikti. Niekada, aš to netikiu, JAV niekada nepanaikins tų išimčių. Ir čia aš norėčiau suprasti ir norėčiau, kad komisija patvirtintų, ar tai tiesa, ką aš girdėjau neformaliame posėdė. Ten komisija sakė, taip, mes tai žinome. Ir mes žinome, kad susitarimas neturės teisinės galios, bet mes vis tiek judėsime į priekį Ir jeigu piliečiams tai nepatiks, jie galės kreiptis į teismus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Europos komisija nori, pasirengus yra sąmoningai sudaryti susitarimą ir taikyti sustarimą, kuris neturi teisinės galios ir palikti viską piliečiams, kad jie kreiptųsi į teismus, jeigu kas nors netaip. Tai jeigu Europos komisija laikosi susitarimų, uh, ir įstatymo viršienybės ir Europos teisingumo teismo sprendimų. Tai ką mes čia darome? Sakote, kad norite viską išspręsti, mm, pridėdami Europos komisijos deklaraciją. Visų pirma, aš nesuprantu, kodėl tai nebūtų, jeigu tai yra galiojantis sprendimas setas sustrimui, kodėl jis negalėtų galioti čia. Bet ta deklaracija nieko neišspręs. Jeigu susitarimas nebus pakankamai griežtas, mes negalėsime jo išspręsti kažkokio, kažkokią papildomą Europos komisijos deklaraciją. Nes tokių dalykų negalima išspręsti deklar, deklaracijomis. Išimtys iš priv, privatumo akto turi būti atšauktos. Tas sustarimas turi atitikti pagrindinių teisų hartiją. Ir aš asmeniškai esu įsitikinusi, bet gal yra labiau turinčių didesnių, daugiau žinių už mane, bet aš nemanau, kad šis sustarimas, kuris suteikia teisminį teisų gynimo galimybę, ar galime mes esmens duomenys perduoti JAV komerciniais tikslais? Aš su tuo nesutinku. Dar vienas klausimas jums pranešėjau. Yra dar viena sąlyga teisminiam teisų gynimui. Domenų perdavimas komerciniais tikslais į JAV susijęs su neseniai patvirtintų privatumo skydų. Yra ir kitų priemonių, bet tai yra svarbiausia priemonė. Jūs, kaip ir aš, labai skeptiškai vertime tą privatumo skydą. Jeigu privatumo šydas nepasiteisi, ne, nepasitvirtins, jeigu bus galima vis tiek rasti e, kelią į teismus ir jis bus atšauktas, tuomet ir kitas ramstis dreba ramstis, kurio paremtas šis sustrimas. Ir tas pažadas, ar tas reikalavimas JAV, kad mes perdatumėm duomenys komerciniais tikslais, jis gali būti gyvendintas tik tai naudojant kažkokias kitas neiškės priemonės. Visa šita, visa šis dalykas yra neaiškus mano frakcija, nepasirengusi paremti jį šiame etape ir visa tai, ką aš paminėjau, jie turi būti ištaisyti, sąžiningai, griežtai teisiškai pagristai, bet taip kaip jis yra dabar, mes negalime jam pritarti. Uh, the... Dėkoju. Kitas kalbėtojas yra GUE grupės atstovė. Pone Ernst, dėkui. Jau daugelį metų šią temą svarstom. Kartais mums sekasi, kartais ne ir ko gero labiau nesiseka, negu kad sekasi. Ir sunkiai įsivaizduoju tuos rezultatus, ar iš tiesų ramę sąžinę galėsime už juos balsuoti. Taip galime sakyti, kad tas susitarimas nėra pagrindas asmens duomenų perdavimui, bet ką kita pusė, kita šio susitarimo pusė, kuri yra kitoje Atlanto pusėje, pasakys. Aš suprantu ir pritariu tiem, uh, aiškinamiesiam memorandumam ir jų tikslam, bet regis mes ne tuo pagrindu veikiame. Tas sprendimas dėl adekvatumo ar jis iš tiesų aiškus, jei pasižiūrėtume į tekstą. tai negalėtume pritarti tam, kas parašyta. O kalbant apie tolesnį duomenų perdavimą ir apie duomenų saugojimo laikotarpį, turint galvoje pagrindinį duomenų apsaugos reglamentą, tai tam, kas čia siūloma, negalime pritarti. Mums teisinės, e, teisinės pagalbos e, klausimas irgi yra problematinis, kodėl tos nuostatos turėtų būti taikomos tik JAV piliečiams, o kitiems netaikomos. Čia kalbame apie pagrindinės teisės, kurios yra užtikrinamos visiems esantiems ES teritorijoje. Taigi, nežinau, ar mes sąžinę galime balsuoti už tokį Mm, pranešimą. Ir ar iš tiesų viskas baigsis gerai? Kažin. Jei jau galime ką nors padaryti, tai reikia įsiskaityti į tą mm, rekomendacijos projekto tekstą. kad pasiektume tokio sustarimo, kokio norime, bet turint galvoje tai, ką turime dabar, tai tikrai turime neaiškę, neapibrieštą situaciją. Ir tikrai negalime remtis to argumentu, kad geresnio teksto mums nepavyks padaryti, nes tai gali turėti įtakos ir ateities darbams. Ponas Lopės, dėkui, pirmininkė. Šiuo tokiu svarbiu klausimu jau daug kas yra pasakyta. Jūs kaip pranešėjas ir jūsų pateikti paaiškinimai man yra suprantami, buvo atskleistos kur yra, buvo atskleistos pagrindinės problemos, tai tiesiog reiktų čia kreiptis į komisiją ir savo klausimą skiriu komisijai. Ir tai liečia mm, šio sustarimo įgyvendinimo peržiūrą jei tas susitarimas bus įgyvendintas, jei mes pritarsime tam balsuodami. Balsavimas numatytas gruodį. Taigi norėčiau išgirsti, ką komisija galvoja apie peržiūrą to, kaip šis sustarimas veikia. Ta peržiūra turėtų būti nuolat atliekama, turint galvoje Amerikoje tuoj pasikeisiančią administraciją. Baltosiuose rūmuose. Ir turint galvoje naujus teisės aktus, kurie bus priimti Europoje dėl ES piliečių teisų gynimo teisinėmis priemonėmis, bet tie teisės aktai galios tik tai ES piliečiam, bet negali, negalios ne ES piliečiam. Ir tai, aišku, atsilieps žmogaus teisų apsaugai. O jei įvykiai Amerikoje susiklostis blogąją linkme, tai iš tiesų nežinom, kokios to pasiekmes bus. ir neaišku, ar mūsų Amerikos partneriai rimtai žiūrės į šį sustarimą. Bet tikimės, kad Amerikoje rinkimų rezultatai nebus tie blogiausi įmanomi. Šiandien, antradienį, Amerikoje vyksta rinkimai. Taigi turime siekti, kad būtų periodinė peržiūrą, siekiant pasižiūrėti, kaip įgyvendinama šis susitarimas. Parlamentas čia vaidina svarbu vaidmenį, ne tik balsuodamas pritarti ar nepritarti tam sustarimui, bet vaidmenį ir mm, sekant, kaip kas tas visą apimantis sustarimas bus įgyvendintas. Aš suprantu, kad čia kalbame apie tam tikrą pažangą, turint galvoje dabartinę situaciją, bet turim dar įsitikinti, ar JAV iš tiesų yra nusiteikę e, laikytis mm, to susitarimo, kad nuolat šio susitarimo veikimą peržiūrės komisija ir Europos parlamentas. Nes čia kalbame ir apie politinę atskaitomybę. Dėkui, dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, ponui Genkarelį. Dėkui. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti pranešėjui, šešėlinė pranešėjam ir visam komitetui už tą didelį darbą, ne vienerius metus vykusi, dėkoju jum už pastangas, kurios buvo labai svarbios. Mm, ir JAV sutiko numatyti tas teisinės, teisų gynimo priemonės. Čia nekartosiu to, kas jau buvo ne vieną kartą aptarta, to, ką aš esu ne vieną kartą sakęs, norėčiau keletą dalykų pabrėžti. Noriu pasakyti, kad tarptautiniam kontekste turime iš tiesų tikrą duomenų apsaugos susitarimą. Susitarimą ne tik, kuris leidžia keistis duomenimis, bet kuris garantuoja už saugumą, duomenų apsaugą ir užtikrina tos apsaugos garantijas. Ir neužmirškime, kad didelė dalis šio susitarimo nuostatų taikomos ir ES piliečiam, ir nepiliečiam. Dar grįšiu prie šio punkto. Ir tas sustarimas yra naudingas visiems europiečiam, visiems ES piliečiam. Ir dabar mum čia svarstant, uh, remiantis dvišaliais jau dabar galiojančios susitarimais ir nacionaliniais susitarimais, tais duomenimis yra keičiamasi. Ir tie duomenys nėra taip apsaugoti, kaip jie bus apsaugoti pagal šį susitarimą. Ir šis susitarimas ištaiso uh, tuos trūkumus, kurie dabar yra uh, duomenų uh, ir privatumo apsaugos rytyje abiejose Atlanto pusėse. Šiandien JAV e, asmenų duomenys, perdodant juos į ES, yra apsaugoti, o Europos duomenys teisės saugos tikslais gali būti perduoti ir kol kas neturi tokio paties apsaugos lygio. Tai šis susitarimas užtikrina, kad Europos piliečių teisės yra užtikrinamos taip pat kaip ir JAV piliečių teisės. Be to, šis sustarimas e, užtikrina didesnį teisinį aiškumą ir saugumą. Ir tas visa apimantis susitarimas, e, kuo greičiau jis įsigalios, tuo geriau bus mum europiečiam. Bet tuo pat metu mes suprantame, mm, tas problemas, kurias iškėlė jūsų komitetas. Ir mes dirbame. Ir netrukus pareiški, pateiksime pareiškimą, kuriame šie visi dalykai bus paminėti ir bus pateikiami visi reikalingi paaiškinimai. Ir šis susitarimas nėra toks visapimantis leidimas perduoti duomenis. Tai nėra adekvatumą užtikrina. Tai nėra adekvatumo sprendimas. Čia kalbame apie ir kai kalbame apie teisinės teisų gynimo priemonės, straipsnis tam skirtas susitarime pilnai galios, kai bus perdodami PNR duomenys, keleivių įrašų duomenys. Teisių gynimo priemonės, kitos teisių gynimo priemonės. Jos galios tie, tos teisinės teisų gynimo priemonės bus uh, taikomos tik tai ES piliečiams, bet kitos papildomos teisų gynimo priemonės galios mm, ne tik piliečiams. Ir dar vienas rytis, kurią paliesime savo pareiškime Tai yra, kad duomenų apsaugos tarnybos galės pilnai pasinaudoti savo uh, priežiūros įgaliojimais ir remiantis šio susitarimo nuostatomis galės aktyviai dalyvauti, vaidinti svarbu vaidmenį, atliekant susitarimo veikimo peržiūrą ir tokios atitinkamos tarnybos užsims taip pat ir atskirų skundų nagrinėjimu. Taigi jos atsakingos bus už šio sustarimo vykdymo priežiūrą. Ir tikimės, kad jūsų iškeltos problemos bus išspręstos ir tikimės, kad parlamentas balsuos už šį susitarimą. Dėkoju Sofi Invelt dar turėjo komentarą, bet norėčiau, kad kalbėtume trumpai. Taip, Europos komisija čia reklaminę kalbą pasakė, bet neatsakėte į mano klausimą. Aš cituoju e-mailą, kurį gavau iš jūsų, kur kalbama apie tai, kad JAV turi panaikinti išimtis dėl PNR ir kitų dalykų. Jūs sakote, tam, kad būtų laikomasi šio susitarimo nuostatų, JAV turės pataisyti, pakeisti savo administracinės taisyklės ir esamą praktiką. Taigi jūs sakote, kad tai yra būtina padaryti JAV dėl komercinių duomenų keitimosi e, teisinių teisės gynimo priemonių aktas sako, ką šalis turi padaryti, kad būtų paskirtoji. Šalis turi turėti atitinkamą privatumo apsaugą, keičiantis informaciją su JAV, turi leisti keistis komerciniais duomenimis tarp savo ir JAV teritorijų. Tai yra citata iš to. Uh, uh, teisminio teisų gynimo priemonių akto. Čia aš nieko neprikūriau. Ir aš norėčiau, kad man atsakytumėt į tuos klausimus, nes komisija kaip sugedusi plokštelė nuolat kartoja, kad šis sustarimas daug geresnis negu dabar esantis. Net jeigu jis 99 procentais yra fantastinis susitarimas, bet tame viename procente yra visos ES piliečių ir nepiliečių teisės ir jų apsauga. Lygiai taip, lyg man parduotumėt panaudotą automobilį, kuris yra fantastinis, išskyrus tai, kad neturi stabdžių. Tai aš iš tiesų noriu, kad būtų atsakyta į mano klausimus. Aš nenoriu būti užliuliuota gražių kalbų. Atrodo, kad valstybės narės Jūs sakote, kad valstybės narės dabar nepergyvena dėl pagrindinių teisų apsaugos, tiesiog siunčia ją duomenys ir viskas. Atsakykite mano klausimus. Aš jau tris metus tuos klausimus klausiu ir man jau nusibodo nuolat juos pateikti. Dėkui, dabar nežinau, ar komisija norės atsakyti tos klausimus. Komisija, aš džiaugiuosi, kad e, jūs iš dalies remiatės mūsų uh, susirašinėjimo elektroniniu paštu. Mes sumaišome du dalykus. Pirmiausia, šio susitarimo teisėtumą iš vienos pusės ir iš kitos pusės jo tinkamą, teisingą įgyvendinimą. Kas svarbu yra tai, kad tas susitarimas sukuria tarptautinius įsipareigojimus sustarimo šalims. PNR duomenys. Tai, kad PNR duomenims bus taikomas, te, taikomos teisinės teisų gynimo nuostatos, tai yra konkrečios nuostatos dėl to šiame susitarime o kad šio susitarimo tinkamas įgyvendinimas reiškia, kad JAV turės keisti dabar JAV galiojančias kai kurias taisyklės ir tvarką. Tai būtent tai reiškia, kad JAV turi tarptautinių prievalių ir pareigų pagal šį susitarimą. Tai yra, kad duomenų perdavimas ir duomenų perdavimui pagal šį sustarimą bus taikomos teisinės teisų gynimo priemonės. Taip, viskas labai gerai, sako Sofinfeld. Taip, JAV turi prievalę, jei mes pasirašysime ir įgyvendinsime tą sustarimą, kad JAV turės panaikinti išlygą, išimti dėl PNR duomenų. Jūs sakote, kad JAV tada teks tokia prievalė pagal šį sustarimą. Bet ta patirtis, kurią aš turiu dirb, bendradarbiaudama su Europos komisija, kai komisija stebi, ar tinkamai tie sustarimai įgyvendinami. Kai šis susitarimas pradės veikti, aš esu tikra, kad jei JAV nepadarys to, ko privalo padaryti pagal sustarimą, komisija tikrai jo nesustabdys. Mes galim tūkstantį kartų peržiūrėti kaip tas susitarimas veikia, jei JAF nebus kažko para, padarius, jinai, komisija niekaip negalės priversti JAF padaryti to, ką jinai turi padaryti pagal tą susitarimą ir aš nesiuošiu pasirašyti po tokiu susitarimu. Komisija. Tinkamas susitarimo įgyvendinimas ir ypač nuostatų dėl teisų gynimo priemonių įgyvendinimas yra toks svarbus, kad tai yra viena iš pagrindinių kasmetinės bendros abiejų šalių peržiūros, kaip veikia ir įgyvendinta šis sustarimas, remiantis 22 straipsnių. Ir tai nėra mano e, elektroniniam pašte parašyta tiesiog e, žinia, tai yra tai, dėl ko susitarė šalis, e, susitarimo šalis kad bus mm, peržiūrėtas, tai bus mm, nagrinėjama, kaip veikia šis susitarimas, kaip veikia teisinės teisų gynimo priemonės ir taip pat labai siūlyčiau perskaityti straipsnį dėl sustarimo galiojimo sustabdymo. O dabar aš perimsiu vėl žodį ir kalbėsiu kaip pranešėjas ir pabandysiu tuo pat metu atsakyti kai kuriuos klausimus bei sureaguosiu į pastabas. Šis susitarimas e, po dėrybų e, galutinai yra sutvarkytas nuo 2015 metų rugsėjo ir e, nuo to laiko sudėrėtas tekstas niekiek nėra pakeistas, mes tik apie jį diskutuojame. Taigi procedūra yra gana greita dabar jau likusi, juk žinote, labai daug buvo keičiamas nuomonėmis tarp šešėlinių pranešėjų ir komisijos. Uh, Ir kadangi pranešimas yra gana mm, paprastas ir mes turime tik pritarti arba nepritarti, tai mes e, e nieko kito daugiau ir negalime prirašyti. Mes e, galime tik pasakyti, kad būtų racionalu toliau dirbti dėl turinio. Šis susitarimas yra labai aiškus iš esmės ir niekas dėl to nebejoja, bet tai nėra teisinis pagrindas e, perdavimui. E, visiškai aiškiai tą pasakė šių rūmų teisės tarnyba ir dėl to nekyla jokių abejonių. Tai nėra te, pagrindas, teisinis pagrindas perkelimui. Turės būti taikoma nacionalinė teisė, ES teisė arba nacionalinis ir ES susidarimas su trečiosiomis valstybėmis, šiuo atveju su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, kas leistų uh, E, šį perkelimą įgyvendinti. Taigi, ką mes dabar norime padaryti, mes norime sukurti standartus. Taip, tuo jis labai skirtusi nuo prekybos sutarčių. Pagal prekybos sutartis mes kalbame apie abipusį standartų pripažinimą ir sakome, kad žemesni standartai rinkoje galėtų būti pritaikomi. O šiame susitarime yra sukūrėmi griežti standartai abiems pusėms. Tai yra bendri standartai ir galiu pasakyti, kad skirtumas yra didžiulis. Aš labai džiaugčiausi, jeigu tuose susitarimuose būtų dar daugiau pasakyta ir prekybos ir abipusio pripažinimo požiūrių. Taigi skirtumas yra milžiniškas ir galiu pasakyti, kad toks e, žingsnis būtų labai svarbus galvojant apie ateitį. Kalbant apie autorizaciją, šis susitarimas jokių būdų neleidžia jokių perdavimų. Jis būtų e, vis ir būtų labai e, nenaudinga sakyti, kad taip mes leidžiame perduoti bet kokius duomenis, nekalbant apie visuotinį leidimą. Taip jokių būdų nėra. Kas yra e, perdavimų autorizavimas, leidimas? Pavyzdžiui, ES susitarimas su Junktinėmis Amerikos valstybėmis dėl PRS, e, p, p, keliaivios duomenų arba dėl prekybos. Ir tuose susitarimuose yra numatytas žymiai mažesnis duomenų apsaugos lygis, negu būtų numatytas šiame susitarime. Šis susitarimas tik papildys senos susitarimus. Taigi, tarsi tie senieji susitarimai ir sutartys bus tik tai ištaisyti. Ir aš tikiuosi, kad didžioji dalis frakcijų šiandien parlamente už tai balsuos. Jeigu paprašysim dabar uh, teisinių atlyginimo priemonių, kad jos būtų išplėstos ne visoms ES valstybėms ir ne visiems žmonėms, tai toks reikalavimas šią sutartį paverstų negaliojančią. Ir visos sutartys, kurios dabar yra taikomos apie duomenų perdavimą ES iš sąjungos į trečias šalis, taptų nelegaliomis, nes ten apskritai apie jokią teisinį atlyginimą nėra kalbama. Taigi, aš nenoriu pasakyti, kad tie sustarimai yra nelegalūs tik dėl tos priežasties. Iš esmės, sakyčiau tik tai, kad uh, e, PNR ir TFTP uh, e, duomenų perdavimo sustarimai pažydžia sutartį, nes ten yra neproporcingos apsaugos priemonės numatytos, bet mes apie tai nekalbame. Mes neturime jokio leidimo perduoti duomenys. Ir, ir galiu pasakyti, kad dabar kalbame apie nepakankamas apsaugos priemonės išsakomi visi ES duomenų apsaugos įstatymų reikalavimai šiame susitarime. Ir mes čia be abejo neturėsime visiškai tokių pačių reglamentavimo sąlygų, kaip kad su trečiosiomis šalimis, bet yra nustatytas labai aukštas griežtas standartas, teismas to reikalauja, tai yra daroma sutarties pagrindu, mes vadovomės visomis galiojančiomis sutartimis ir nustatome aišku teisinį pagrindą duomenų perdavimui, mūsų nuomonė tai yra milžiniškas žingsnis į priekį. Dėl paaiškinimų aš vis dar e, reikalauju, kad prie šios sutarties būtų jie e, pridėti, kai bus patvirtintas tekstas ir taryboje, ir parlamente ir galiausiai bus aiškiai pasakyta komisijos ir ES institucijų, kokia yra mūsų pozicija. Žinoma, kad negalima šio dokumento interpretuoti kitaip. Ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad net jeigu ir susidarys e, kokių abejonių ar Iš tiesų, ši sutartis ir šis susitarimas Junktinės Amerikos valstijos yra gerai gyveninti, bet jeigu išimtis nebus taikomos dėl privataus gyvenimo apsaugos arba jeigu nebus suteikiama teisinė pagalba bet kuriai valstybei nariai, nepriklausomai kuriais tarptautinės teisės aktais vadovantis, akivaizdu, kad sutartis bus pažeista ir jokių būdų ji daugiau nebus galiojanti. Uh, Todėl bus, e, gal, turės būti galvojama apie tei, reikiamas apsaugos priemonės pagal DPS ar kitas kokias sistemas. E, taigi, aš baigdamas galiu pasakyti, kad mano nuomonė yra visiškai teisėta eiti mūsų pasirinktų kelių ir tai bus milžiniškas žingsnis į priekį. Jeigu mes sutiksim, pritarsim šiam susitarimui ir ateityje turėtumėm reikalauti, kad visi tokie susitarimai būtų pagristi tokiais pat standartais ir aš noriu dar kartą padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams, kurie su mumis bendradarbiavo šio klausimu daug metų ir taip padėkoju komisijai, kuri dėrėjosi mūsų vardu, be kita ko. Taip prieartėjome prie diskusijos pabaigos, pakeitimų pateikimo terminas lapkričio 11 diena 12 valanda. Ir šio punkto svarstymą baigėme, nes per likusias dvi minutės ar šiek tiek ilgiau, jeigu vertėjai sutiks padirbėti. Mes dar keletą klausimų turėsime aptarti. Toliau darbo atvarkės klausimas. Teisės komiteto uh, ataskaitos pristatymas, uh, apsilankimas, vizitas Vašingtonė, gegužės 16-20 dieną. Trys kolegos ir aš pats lankiausi tenai ir uh, E, mes apsilankėme Junktinės Amerikos valstijose, Vašingtonė, San Franciske ir Silisios lėnėje. Šis vizitas e, pratėsi kitus Libė komiteto vizitus Junktinės Amerikos valstijose. Jo tikslas buvo gauti naujausią informaciją apie Junktinių Amerikos valstijų pasiektą pažangą pagrindinėmis Libė kompetencijos temomis. Tarp jų duomenų apsauga ir privataus gyvenimo apsauga, JAV privatumo skydas, ES ir JAV skėtinis susitarimas, didėjai duomenys, priežiūra ir taip toliau, e, kova su terorizmu, radikalizacija, JAV strategijos ir priemonės, taip pat JAV vizų panaikinimo programa ir abipisiškumo programa. E, per vizitą Vašingtonė ir San Franciske bei Silicio e, slėnyje mes tengiamės uh, suteikti galimybę Libė komiteto nariams susipažinti, su, susitikti su e, daug suinteresuotų pusių ir e, apsikeisti nuomonėmis. Pamatysite iš mūsų darbosverkės, kad vizitas buvo labai intensyvus ir mes sutikome su daug administracijos atstovų, kongresmenais, nevyriausybinėmis organizacijomis, Stanfordo universiteto profesoriais. Per vizitą e, Libė komiteto nariams buvo suteikta daug naudingos informacijos su naudingomis temomis, taip pat e, buvo numatyta galimybė geriau bendradarbiauti su JAF administracijos nariais ir kongreso nariais e, įvyko labai rimti ir nuoširdi pasikeitimai, nuošir, rimti ir nuoširdus pasikeitimai nuomonėmis. Aš norėčiau dabar suteikti žodį vizito nariams. Roberta Metzola. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai aš kalbėsiu, pritarsiu kitiems kolegoms ir padėkosiu sekretoriatui. Taip pat ir mūsų uh, atstovams Vašingtonė, kurie palenkė puikią programą. Paskutinį kartą, kai laikėmės Silicijos lėnyje, man tikrai didelį įspūdį padarė diskusijų lygis uh, E, su Google ir Facebook e, privat, duomenų apsaugos pareigūnais ateityje mes turėtumėm gal suorganizuoti platesnių diskusijų su kongreso nariais, nes kol kas, kiek aš lankiausi Junktinėse Amerikos valstijose, vis būdavo taip, kad mažiau dėmesio skirdavom tam, e, su kuo susitinkame ir ką su jais aptarėme. O mesgi aptarėme tokias temas kaip privatumo apsauga ir panašiai. O bendrai aš manau, kad šis vizitas buvo puikiai suorganizuotas ir aš e, labai laukiu, kada galėsime šiek tiek plačiau kalbėti apie tai, ką ten girdėjome, ypač dabar, kai nauja administracija ateis. E, vienas susitikimas buvo labai svarbus su e, vidaus reikalų ir saugumo departamentu. Mes kalbėjomės apie vizų e, panaikinimą arba visiškumo klausimą. Mes suprantam, kad vis dar taikomi skirtingi standartai, bet mes patys turim pasirūpinti, kad būtų nuolat palaikomas ryšys su susijusiomis valstybėmis narėmis. Taip pat mes esame atsakingi už tai, kad mūsų kolegos iš atitinkamų valstybių būtų informuojami apie tai, ką amerikiečiai mums papasakojo. Fosai. Ačiū, Aksel Fost. Aš noriu pabrėžti, kad visiškai remiu e, Metsolos mintis, bet ateityje, organizuodami vizitus, turėtume pagalvoti, ar nereiktų daugiau laiko skirti konkrečioms temams. Nes toks nuolatinis uh, laiko derinimas, susitikimų derinimas, temų derinimas neleidžia detaliai aptarti mums rūpimų klausimų. Aš manau, kad būtų naudingiau, jeigu būtų skirta daugiau laiko kiekvienam partneriui. Tada mes galėtumėm detaliau mums rūpimas klausimus aptarti. Also. Sutinku su jumis, bet aš taip padėkoju sekretoriatui už tai, kad buvo suorganizuotas šis labai naudingas vizitas. Mano nuomonė, jame buvo aptarta labai daug svarbių temų, kurias mes dabar aptarinėjame. O dabar, jeigu nebėra daugiau norinčių pasisakyti, pereinu prie paskutinio mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra P00579 brūkšnys 16. Klausimas, kurį teikia Sofie Intveld. Pagal darbo tvarkos taisyklių 130 e, dalies penktą punktą. punktą Pagal taisyklės komisija turėjo jai atsakyti per tris savaitės į klausimą. Terminas e, suėjo spalio 31 dieną, bet komisija atsakymo nepateikė ir dabar ponė Infeld pareikalavo, kad šis klausimas dar kartą būtų įtrauktas į Libio komiteto darbo atvarkę, kaip numatyta taisyklėje 134 punkte. Pone Infeld, ar norėtum dabar pasisakyti prieš perduodant žodį komisijai? I think it is an important question, um, uh, and it's a bit sad that it, it's discussed at the end of the. Taip, aš manau, kad šis klausimas labai svarbus ir gaila, kad mes jį aptarinėjame mūsų posėdžio pabaigoje, darbo atvarkiai įtraukiam paskutiniu momentu. Kalbame apie kaltinimus, kad Yahoo uh, nuskanavo savo vartotojų elektroninio pašto uh, laiškus ir perdavė uh, tam tikroms agentūroms. Uh, visų e, var, JAF e, vartotojų duomenys buvo perduoti saugumo tarnybams. Tai yra labai svarbus pranešimai. Komisijai pateikėm klausimą prioritetinė tvarka, kai tik pasiškėjo tokie faktai ir prašėme, kad būtų pateikta paaiškinimų iš Junktinio Amerikos valstybių administracijos apie tai, ar komisija žinojo, kad toks skanavimas vyko Ar JAV administracija tai žinojo, kai buvo priimas primatumo skydas, ar nebuvo galvojama, kad yra pažeidžiami saugaus uosto principai ir tokia veikla nėra traktuojama kaip nelegali pagal privatumo skydą, kaip būtų galima užtikrinti, kad pažeidimų nevyktų. Man atrodo, kad tokie klausimai atrodo labai aktualūs, žinant, kad milijonai europiečių naudojasi Yahoo elektroniniu paštu. Ir dabar mes deramės su Junktinėmis Amerikos valstybėmis gera valia, kaip ką tik girdėjome per įvykusią diskusiją. Ne, gerokai nustebino tai, kad greito atsakymo Europos komisija man nepateikė. Ir dar labiau mane nustebino tai, kad ponas Džekarelį ką tik išėjo. Aš labai norėčiau sužinoti, ką Europos komisija galėtų dabar jau pasakyti. Nes gana dažnai, kai tokio pobūdžio klausimus komisijai nusinti, būni sukritikuojamas dėl to, kad nesi nusteikęs prieš Ameriką. Aš ne jokių bastų, jokių būdų nesu nusteikusi prieš Ameriką. Priešingai, tai negu sako ponas Trumpas, aš manau, kad Amerika tebėra puikia valstybė. Tačiau man labai rūpi ir ES bei jos piliečių teisės. Man atrodo, kad ES komisija nieko pakankamai nedaro, kad būtų apsaugoti ES piliečių e, interesai ir teisės. Aš neturėčiau e, savo darbdavio turbūt kaltinti, bet aš labai norėčiau sužinoti, e, koks būtų komisijos atsakymas. Taigi dabar aš suteikiu žodį komisijos atstovui. Yes. Labai ačiū. Taip. Atsakymas e, tuoj bus patvirtintas Europos komisijoje pagal e, atsakymo raštų procedūrą. Jis bus atsiųstas parlamentui šį penktadienį. Okay, well, Puiku, ačiū. Labai įdomu buvo išgirsti. Bet mečiau vienas klausimas galėjo būti komisijos atsakytas iš karto. Ar ji žinojo, kad tai dėjosi tada, kai buvo deramasi dėl privatumo skydo. Be abejo, tą nereikia visos kolegijos sprendimo, kad toks klausimas būtų atsakingas. Bet kaip jau yra taip, iki penktadienio palauksiu. Thank you. Ačiū. Posėdis baigtas. The, the next meeting. Kitas posėdis e, lapkričio 14 dieną nuo 15 val. iki 18.30 ir 17 lapkričio iki nuo 9 val. ryto. Ačiū, gero vakaro.